Ja, meine Damen, meine Herren, ich eröffne die Nachmittagssitzung des Haushaltskontrollausschusses. Sveiki susirinkę į antrą posėdžio dalį biudžeto kontrolės komitete. Mes kalbėjome apie teises e, kontrolės, dabar turime atstovus iš vakarų Balkano Albanija, Bosnija Hercegovina, buvusioji Makedonijos Respublika, buvusi Jugoslavija Makedonijos Respublika, iš Kosovo taip pat turime, labai džiaugiamės, kad jūs čia esate. Norėčiau keletą techninių pastabų pasakyti. Jeigu norite pasisakyti, tuomet prašau užsirašyti į šitą specialų formuliarą. Šiek tiek e, sunkumų mums kyla su naujomis šalimis, kol jos nepripratę, tačiau prašau užsiregistruoti. Čia turime 29 e, tikruosius ir 29 pavaduojančiuosius narius. Šį rytą turėjome darbinį posėdį. Ir dabar po pietų norėčiau posėdį pradėti nuo mūsų komiteto pristatymo, taip pat nuo to, kaip mes dorojamės su savo tenkančiais darbais. Europos e, sutar, steigimo sutartys mums numato e, komisijai teikti, svarstyti biudžetą 160 milijardų e, eurų mūsų biudžetą sudaro ir mūsų kaip tik tais E, užduotis ir yra e, biudžeto įgyvendinimo patvirtinimas. Mes e, teikiame, tvirtiname, aišku, valstybėms narėms galbūt tai nėra visai įprastas darbas, bet mes Šiame komitete tą darbą atliekame kiekvienais metais. Aš pati esu jau 14 metų jo narė ir taip pat galvoju, kad ta atskirimo sistema yra visai nebloga, kadangi tokiu būdu galime būti rūpestingesni, kalbant apie išlaidas. Ar, ir, ir apie tai, ką mes gauname mainais už tas išlaidas. Kartais atsitinka taip, kad e, kaunamės dėl 10 milijonų eurų, tačiau mūsų vaidmuo čia yra tas, kad jeigu jau išleidome 10 milijonų, tai kad jie duotų naudą ES piliečiams. Taigi čia mes e, kaip tik tais ir žiūrime, kaip tie pinigai leidžiami, mes turime tokią teisę tos pačios teisės pagrindų mes susitikome su Vakarų Balkanų šalimis, Balkan, e, Albanijoje, labai džiaugiamės bendradarbiavimu su Vakarų Balkanų valstybėmis. Biudžeto kontrolės e, komitetas nuolatos nagrinėja sąskaitas, kontroliuoja jas, biudžetą e, nagrinėja. 17 metais mes turėjome 10 institucijų, komisiją, tarybą, e, e, teisingumo teismas, regionų komitetas, audito rūmai, e, tarpininkai. Taigi tų institucijų yra nemažai, visos jos turi savo biudžetus. Mes taip pat turime savo operacinį. Tai yra komisija turi savo e, veiksmų biudžetą. Mes labai žiūrime, kaip tas biudžetas leidžiamas. Be kita ko, mes turime 36 decentralizuotas e, agentūras, 7 e, jungtinės įmonės, kur vystomas ir viešojo, ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimas, kartais e, dalyvauja įmonėse vien viešosios, kartais vien privačios įmonės, kartais mišriai. Tai štai ką mes darome. E, dažnai pasitelkėme į pagalbą Europos auditų rūmus, jie būtent ir atlieka viską, visą pagrindinį darbą. Būtent audito rūmai kiekvienais metais pateikia lentelę ir toje lentelėje yra atspindima, kaip yra išleidžiami pinigai ir atspindima, jeigu kažkur yra kažkokių netikslumų, jie yra išly, išryškinami mes matome tuos visus neatitikimus, paprastai būna nuo 2 iki 5 procentų įvairių klaidų ir klaidelių. Didžiausias klaidų skaičius buvo 12 procentų, dabar mažiau negu 5. Tai, yra, tai rodo, kad mūsų rezultatai gerėja, o ši naujiena yra visai nebloga. Šios kadencijos metu mūsų, pos, mūsų komitetas posėdžiavo 102 kartus. Per ketverius, penkerius metus mes parengėme ir priėmėme 300, e, 250 pranešimų, 35 nuomonės. Mes e, važinėjame po e, valstybės narės ir nenarės ir kandidates. Trys kandidatėse valstybėse vizitai būna ir narėse, vienas ne narėse. Ir aišku, mes e, labai rūpinamės, kad tie vizitai praeitų sklandžiai. Rengiame įvairias darbo grupės, studijas, vadovaujame toms studijoms, 19 jų buvo parengta ir vadovaujama um, biudžeto e, komiteto, e, aišku, e, tema visada ta pati - finansai, biudžetas. Mes taip pat turime finansinį reglamentą, kuriame yra nustatyta, kaip daromos išlaidos 40 procentų Europos darbuotojų, kurie yra susiję su ES išlaidomis, yra liečiami šio reglamento. Taigi, kaip matote, mūsų vaidmuo yra labai grindžiamas teisė, teisėmis, bet aišku, labai e, svarbu reali padėtis ir kaip mes ją matome, bei kaip ją mato e, Europos audito rūmai nuolatos keliame klausimus apie e, dėl investicijų, e, kontroliuojame banko e, veiklą, leidžiame įvairias ataskaitas, kovojame su sukčiavimu. Čia mes glaudžiai bendradarbiaujame su uh, E, OLAFu, kovos su sukčiavimu Europoje organizacija, Europos teisingumo teismas e, rengia iš ankstinius posėdžius, kai skiriami e, Europos teisingumo teismo nariai, tai čia mes irgi tarėme savo žodį. Jūs, aišku, suprantate ir įsivaizduojate, kokia kokios įdomios mūsų pareigos bei darbai. Mūsų darbas labai konkretus. Mes dažnai susidurėme, kad e, kažkas Europoje staiga ima ir neveikia. Mūsų vaidmuo yra išsiaiškinti, kas blogai ir ištaisyti padėtį. Žinoma, mes e, taip pat rūpinamės ir tokiais e, darbais kaip e, biudžeto patvirtinimas, biudžeto įvykdymo patvirtinimas kiekvienais metais virš 200 pranešimų turime šią temą sukurti Tai štai mūsų darbas bendrais bruožais. Norėčiau pabrėžti, kad visi mūsų pranešimai yra rengiami labai kruopščiai, už kiekvieną jų atsakingas konkretus žmogus. Pranešėjas tai nėra visai tas pats darbas, kuris įprastai atliekamas parlamente, nes parlamente skiria pranešimus politinės frakcijos ir panašiai. E, E, viskas yra labai susiję, aišku, su politinė tos frakcijos e, spalva ir tada tik tais kiti balsuoja. Bet mūsųose e, yra šiek tiek kitaip. Na, dar norėčiau paklausti kolego, gal kažką pamiršau paminėti. Uh, Mm, taip, e, mūsų komitete yra septynių politinių frakcijų atstovai. Kiekviena politinė frakcija skiria koordinatorius ir kartu su koordinatoriais sprendžiame, kokius, kokias studijas renkti, e, kokiomis datomis, kur keliauti ir kas dalyvauja kelionėse. Taigi tai yra labai didžiulis organizacinis darbas, kuris mums tenka. Sekretorijate dirba ES pareigūnai, jie mums padeda organizuoti ir e, įgyvendinti mūsų darbus. Mano kairėje liberalų atstovė, štai mano kolega iš, kailė, iš kairės, socialistė kolegė, aš pati esu Europos liaudės partijos atstovė. Taip pat esu biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė. Šiaip ar taip, mes e, sprendžiame e, įvairius e, klausimus, kaip juos patikėti kokių frakcijų atstovams. Visa tai yra susijęs su uh, E, dideliu skaičiavimu, kadangi žmogaus skirimas į tam tikrą postą priklauso nuo jo partijos, nuo jo frakcijos svorio ir panašiai. Po kitų rinkimų mūsų parlamente liks tik 705. Mano komitetas, biudžeto kontrolės komitetas nėra labai populiarus, kadangi čia yra be galo daug darbo. Visi užtvindyti dokumentais, tuos dokumentus reikia skaityti, toli gražu tai nėra lengva ir darbas tikrai ilgas bei alinantis. Pavyzdžiui, šiandien ryte pakvietėme Europos vystimo banko atstovus iš Londono, uždavėme klausimus apie finansavimą, kurį E, skiria Europos Sąjunga e, branduolinės saugos srityje. Apie Černobylį išnekėjome, apie, taip pat apie paramą, kuri yra teikiama e, posovietinėje erdvėje veikiančių branduolinių elektrinių gaminamoms atliekoms tvarkyti. Mūsų darbas šis e, labai ilgas ir e, kruopštus Lietuvoje, Bulgarijoje ir Slovakijoje dar yra Černobilio tipo e, elektrinių reaktorių, kurios yra uždarinėjamos. Jos yra priimtas sprendimas jas galutinai išardyti Mes, aišku, domėjomės tuo klausimu, siekdami išsiaiškinti, ar tas elektrinės reikia pertvarkyti, ar jas reikia galutinai uždaryti. Ir žinoma, uždarant e, elektrinės ir vėluojama ir kitokių problemų kyla, susidurėme su jomis nuolatos ir jas visada reikia kažkokiu būdu spręsti. Bet kokiu būdu mes siekiame daug ką išsiaiškinti ir dirbame savo darbą. Vienas komentaras. Kiekvieno darbo, kaip komiteto darbo sėkmė priklauso nuo pirmininko. Ir aš turiu pasakyti, kad turime labai atsidavusią stiprią pirmininkę. Ir jis sakė, kad mūsų komitetas nėra mėgstamiausias tarp parlamentarų, nes reikia daug skaityti, daug studijuoti. Manau, kad detaliau pakalbėsime, kalbėdami apie įvairias e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo nu, parlam, e, procedūras, bet tiek norėjau pasakyti tuo tarpu. Es gibt zwei, es gibt zwei ähm, Arme der Haushaltsbehörde. Also es, wir sind, das Europäische Parlament stellt den Haushalt auf. Biudžeto institucija turi, taip sakant, dvi rankas žinoma, yra taryba ir parlamentas. Turime dėrėtis. O kai dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo mes prisijungiame vėliau. Turime pateikti rekomendacijas. Deja, valstybių narių atstovai taryboje nedirba labai intensyviai šioje srityje, ne taip kaip mes. Mes bandome, kad ministrų taryba domėtųsi gyvenimo etapais, kad žinotų, kas vyksta. Tai reikštų, kad galų gale kažkas bus kritikuojamas. Aišku, mes lyginame vieną valstybę su kita. Tai yra labai svarbus metodas turėti palyginimo rodiklius kad kiekviena valstybė žinotų, kokioje padėtyje yra. Iki šiol mes naudodavome, aišku, BVP, užimtumo koeficientus, bet kai kalbėjo apie 40 milijardų žemės ūkio fondų ar milijardų struktūrinių fondų, tai čia reikia daugiau pasidarbuoti ir sukurti rodiklius šiuose srityse. Nes kai tik valstybės narės žinos, kokioje vietoje jos yra, tik tada reikalai pagerės. Tai galbūt įdomu buvo jums išgirsti tai taip pat. Ir 1999 metais atsakėme patvirtinti biudžeto įvykdymą, komisijos biudžeto įvykdymą ir dėl to atsistatino visas Antero komisija. Tai buvo pirmas kartas istorijoje. Aišku, realiai e, turime vengti tokių įvykių ateityje, nes komisijos biudžetas yra didžiulis. Mūsų vaidmuo turėtų būti konstruktyvus. Mes norime pakankamai anksti įspėti apie galimas klaidas, kad jų būtų galima išvengti. Mes esame ne tam čia, kad apriektume žmonės ar žmonės džiaugstumėmės, jeigu randame klaidų. Mes norime pakankamai anksti parodyti tas klaidas, kad jas būtų galima išklai, ištaisyti, kol jos netapo pernelyg rimtos. Taigi galbūt turite klausimų, galbūt pats laikas leisti užduoto klausimus, o jeigu neturite, tai tuomet noriu steigti žodį ponui Celer. E, kuris prates. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu matyti tiek daug lankytojų iš kitų parlamentų. Sveiki atvykę į biudžeto kontrolės komitetą. Apie ką čia kalba? Kas yra ta biudžeto kontrolė? Koks čia yra tikslas? Jau pirmininkė pasakė labai daug ir pastarosius trejus metus Man teko garbė intensyviai dirbti su komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra nuo 2014 metais. Esu EPP frakcijos pranešėjas 2015 ir 2016 metais. Buvau parlamento pranešėjas kartu su kitais e, pranešėjais iš kitų frakcijų parlamentas turi suverenę teisę priimti sprendimą dėl biudžeto. Mes esame atsakingi už biudžeto patvirtinimą ir taip pat turime demokratinę kontrolės teisę. Mes esame biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucija. Bet svarbu, kad visi tikslai, kurie nustatomi ir siekiami įgyvendinant biudžetą, e, turi būti įgyvendinti. Ir biudžeto įgyvendinimo taisyklės, taisyklių turi būti laikomasi. Na, o kontroliuoti tai ir yra biudžeto kontrolės komiteto darbas. Bet e, todėl mm, metiniai pranešimai, metiniai, metinės ataskaitos, kurios rengia, kurios rengia įvairios komisijos, direktoratai yra labai naudingi. Ten kalbam apie jų veiklą, patikima, atsiskaitoma už konkrečius biudžeto metus. Bet svarbiausias e, dokumentas, kurio dirbame, yra auditorumų metų ataskaita. Nes jie gali tikrai konkrečioje vietoje tikrinti, kas daroma valstybėje narėje. Taigi auditorumai yra didžiulis e, puikus mūsų partneris. Kai kalbame apie biudžeto įgyvendinimą metų ataskaitą, kurią parengė biudžeto auditorumai. Jie taip pat rengia specialiasias ataskaitas skirtas E, konkrečiams temams, konkretiems klausimams susijusiems su biudžetu. Ir tai yra labai svarbus kitas šaltinis mūsų kasdienėje veikloje. Kam mums reikia kontaktų, ypač su nacionaliniais parlamentais? Iš tiesų, netgi ir su regionais. Įvairiose ES biudžeto įgyvendinimo srityse dirbame taip e, vadovaudomasi taip vadinamojo pasidalėjimojo valdymo būdu. Tai yra, kad komisijos tarybos ir parlamento pasiūlyti tikslai, priimant bendrus sprendimus, kuomet pasiūlymai patvirtinami jeigu tam pritarė parlamentas ir vairūs regiono atstovai, pasiūlymai įmami gyvendinti. O komisija yra atsakinga už visas valdymo procedūras. Daugama dalykų, kai kalbam apie struktūrinius fondus, sanglaudos politiką, e, vykdoma naudojant pasidalėjimą į valdymą. Tai yra projektų, programų įgyvendinimas, kuriams skiriamos lėšos iš ES biudžeto priklauso valstybių narių atsakomybėje arba jeigu naudojamas regioninis principas, kaip būna su daug struktūrinių fondų projektų, Tuomet e, regioninė valdžia gali būti atsakinga už įgyvendinimą. Labai dažnai yra taip, kad jeigu finansavimas yra mišrus, tai yra naudojamas nacionalinės lėšos kartu su ES finansavimu ar galbūt kažkokiais papildomais fondais. Jeigu regionai turi tam tikrą autonomiją, ir gali teikti finansavimą iš savo biudžeto, tai tuomet vadovavomės tam tikromis taisyklėmis, kurios nustato visą procesą. Ir atsižvelgėme taip pat ir paramos gavėjus, kurie vykdo investicijas. Patikrinimai tuomet vietoje vykdomi pačių valstybių narių, jų pačių institucijų atsakingų už biudžeto kontrolę arba atsakingų už įvairių projektų ir pro programų gyvenimo vykdymą. Kai dėl Europos audito rūmų patikrinimus, na, projektų būna apie 10 tūkstančių, tai aišku, kad audito rūmai negali patikrinti kiekvieno produkto, projekto. Todėl naudojamas atsitiktinių patikrinimų metodas ir e, jų metu tikrinamos e, programos, ar jos teisingai valdomos, e, teisingai finansiškai tvarkomasi, ar nėra problemų su pajamų apskaita ir išlaidomis. Tokiu būdu apskaičiuojama ir klaidų lygis, kad Europos institucijos galėtų šį darbą palyginti su realybę. Taigi nustatyta yra 2 procentų klaidų riba visiems projektams ir programoms ir mes jį vadiname materialumo riba. Bandome užtikrinti, kad tas klaidų lygis ne, neviršytų 2 procentų, nes jeigu viršėmas šis dydis, tuomet reikia naudoti korekcijas O tai reiškia, kad reikia atlikti dar daugiau patikrinimų ir audito, audituojant atskirus projektus ir programas. Jeigu įstikinama, kad e, lėšos neteisingai panaudojamos, kad įvyko ne tik tiesiog klaida, bet kažkas, kas prieštarauja nustatytiems tikslams arba vyksta sukčiavimas, tai turi būti įmamas, e, aišku, ir tolesnių e, veiksmų. Ir kovos su sukčiavimu tarnyba čia turi įsijungti ir imtis veiksmų. Ir jeigu valstybės narės arba paramos gavėjai neteisingai panaudoja lėšas, turime išieškoti tas sumas. Ir visa tai yra viso biudžeto kontrolės proceso dalis. Biudžeto kontrolės komitetas, remdamasis komisijos metinėmis ataskaitomis arba auditorumo ataskaitomis, po to raštų gali užduoti klausimus komisijai, kurios, į kurios komisija turi atsakyti Taip pat taikoma klausimų procedūra. Mūsų komitete apsilanko įvairių generalinių direktoratų atstovai arba net komisijos narys atsakingas už biudžetą, taip pat ar tam tikras rytį ir Mums svarbu, kad kas bebūtų atsakingas už biudžetą komisijoje, turi būti atskaitingas pasidalyjamojo valdymo klausimas. Yra ta sritis, kur dažniausiai pasitaiko didžiausias klaidų lygis, ar kalbėtume apie kofinansavimą ir panašiai. Nes ES agentūros, pavyzdžiui, nėra tiesiogiai atsakingos už įgyvenimą ir už pinigų valdymą. Ir mes dėl to esame suinteresuoti bendrų darbų su nacionaliniais parlamentais, nes jie patys turi biudžeto kontrolės procedūras ir mes norėtume jas stiprinti, pasimokyti taip pat iš nacionalinių parlamentų. ne tik iš paramos gavėjų e, perspektyvos, būtent e, ar jie teisingai valdo lėšas ir, ir ta, ar tam, kad darytume jiems kliūtis, bet kad suprastume, kodėl atsiranda tos klaidos, kodėl atsiranda vėlavimai įgyvendinant projektus, kad galėtume prisidėti prie tų klaidų lygio mažinimo. Taigi tiek iš mano pusės, pirmininkė. Jeigu turite klausimų, bet kuriuo momentu, prašom kelti ranką. Galite kalbėti gimtają kalbą, man atrodo, yra ir vertimas. E, turime daug užsienio kalbų vertimo specialistų čia. Aš E, jeigu norėtumėte kalbėti, tikrai kelkite rankas ir uždavinėkite klausimus ir dalyvaukite diskusijose. Ačiū pirmininkai. Ačiū. Norėčiau pristatyti sąrašą kitam biudžeto patvirtinimui 2017 metais. Jisai buvo balsuojamas, bus balsuojamas 2019 kovą. Mes jau dabar pradedame šį darbą, viskas e, yra teikiama auditorumams, dabar viskas e, oficialiai vyksta, mes dirbame ištisus metus e, su komisija, su kitomis organizacijomis, tačiau noriu Jums papasakoti, kokis yra visas procesas. Pradedame dirbti su dokumentacija per klausimus komisarų klausimus ir e, generalinių įvairių direktorių. Kiekvienais metais nagrinėjame audito rūmų ataskaita, ten ji būna sudaryta iš dviejų dalių. Viena dalis yra analizė to, kas atsitiko 2017 metais, o kita dalis yra e, prieštaringas e, priešingas procesas, tą labai svarbu turėti galvoje. Taip pat nagrinėjame biudžet, nacionalin, nacionalinius e, biudžetus, met, metinę, metinių biudžetų remiamės dažniausiai, tačiau aišku turime dirbti ir su daugiamečiais biudžetais. E, tie biudžetai yra pakoreguojami priklausomai nuo to, kas buvo išleista, kas nebuvo, kur sutaupyta, kur, per, kur išleista per daug. E, tai dabar, pavyzdžiui, 2014-2020 periodų pradžio, e, periodo pabaigoje e, tam, kad politika būtų įgyvendinta, reikalinga dar trys papildomi metai, todėl mes taikome vadinamą formulę N plus 3. Visą tai darome vardan to, kad sukontroliuotumėm visas sąskaitas kiekvienais metais, kad e, gautume visą tikslų ir išsamų bendrą vaizdą. Šiais metais dirbame e, su 2007-2014 metų biudžetu e, žiūrime, kaip buvo įgyvendintos to laikotarpio programos, o taip pat tuo pačiu metu kontroliuojame tokius procesus ir žiūrime, kaip leidžiami pinigai migrantų kriziai spręsti, saugumo klausimams ir panašiems aktualiems dalykams. Taip pat mes paraleliai dirbame su nauju e, daugiamečiu E, biudžeto projektu, atsižvelgdami į tai, kas buvo praeitie, kas vyksta dabartyje, bei į būsimus numatymus, e, kad e, biudžeto įvykdymas būtų kuo sklandesnis ir kad galėtumėm iš to įvykdymo išvesti kaip galima tikslesnę formulę bei numatyti įvykius 2019 m. rinkimams. Žiūrime, kaip e, ingi, kartu su E, kartu su audito rūmai žiūrime, kaip viskas įgyvendina, viską tikriname papunkčiui, kiekvieną elementą bei kuriame įvairias sistemas, kurios yra skirtos nacionaliniams biudžetams, tarptautiniams biudžetams tikrinti. Tos sistemos yra sistemos veikiančios Europos komisijos viduje dažnai, o mes kontroliuojame siekdami išsiaiškinti, e, kokia yra klaidų galimybė taikant tas pačias e, tas sistemas. Lygiai tas pats pasakytina ir apie valstybės nares. E, savo darbe žiūrime, kokia sistema būtų geriausia, kurioje yra mažiausia klaidų tikimybė. E, taip pat, e, kur galima laukti įvairių komplikacijų, kaip sakykime, Ispanijos atveju, pavyzdžiui, mūsų politinė sistema yra paremta didelė regionų autonomija ir į tai visada reikia atsižvelgti. E, taigi, žiūrime, kokios sistemos stipriausios, patikimiausios, lengviausiai įvertinamos, patikrinant biudžetus. Ir e, čia plačiau minėjau 2017 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, bet yra ne vien tik tais tai, yra be galo daug dedamųjų dalių, kurios papildo arba panaikina viena kitas ir reikia į viską kartu atsižvelgti. Aišku, jūs e, jau žinote, kad kartą per metus turime ataskaitą iš audito rūmų, kurioje atspindime tai, kas gerai, tai, kas nelabai gerai. Kartais tie pristatymai vyksta e, susiaurinto e, sudėties biuro posėdyje, komiteto posėdyje, e, kartais išplėstinėme posėdyje e, ir kai gauname tas ataskaitas, tada žinome, kokios kyla problemos ir kokiu galima ieškoti sprendimų toms problemams taisyti. Dėkoju, ar kolega nori ką nors pridurti? Na, ne dėl to, kad kažką be galo norėčiau pridurti, tiesiog norėčiau kolegoms užduoti klausimą. Šiandieną susitinkame su parlamentarais iš šalių kandidačių. Jie su mumis yra susiję per kaiminystės politiką. Ir mes skiriame labai nemažai pinigų iš Europos fondų šioms dėryboms vystyti. Man susidaro toks įspūdis, kad paprastai viskas eina vykdomai valdžiai, vyriausybei. Parlamentui nubyra tik trupiniai, todėl norėčiau išsiaiškinti, koks čia yra parlamento vaidmuo. Ar parlamentas konsultuojasi, tai yra vyriausybė konsultuojasi su parlamentu, kaip išleisti tuos pinigus, kurie yra skirti uh, E, plėtrai arba kaiminystės politikos vystimui. Taip pat norėčiau dar vieną klausimą susijusiu su fondų panaudojimu užduoti. Ar jūs galvoj, kaip jūs galvojate ir kaip jūs kontroliuojate tų pinigų išleidimą už tai, kad aš dažnai pastebėdavau, jog šiuose šalyse ypatingai kalbant apie vystimo politiką, parlamentai paprastai nežino, su kokiais instrumentais yra dirbama, kokie tam yra skiriami biudžetai. Kitaip tariant, parlamentai nelabai žino apie Europos skiriamus įvairius instrumentus bei finansavimą. Pirmininkė, štai buvo užduotas klausimas, ar norėtų kas nors iš jūsų atsakyti ir pristatyti jūsų šalies parlamento patirtį. Atrodo nelabai, kas nori pasisakyti. Klausimas buvo toks, ar jūs prisidedate prie e, to finansavimo, kurį skiria ES kontrolės finansavimo iš įvairių fondų ir panašiai. Ar kas nors kolegos norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Bitte gern. Prašom. Labai ačiū. Aš esu Dubrovka Filipovski, atstovauju Serbijos parlamentui. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad surengėte šią konferenciją. E, Europos biudžeto klausimai yra be galo svarbus, ypatingai dabar, kai rengiamės e, ateinantiems metams, kai planuojame ateinančius metus. 2021-2027 metų e, finansinė perspektyva labai mums e, rūpi. Vakarų, biudžet, vakarų Balkanų biudžetas bus padidintas. Jūs uždavėte tiesioginį klausimą susijusi su biudžeto kontrole bei auditu, kokie yra įstatymai mūsų šalyse. Tai čia pasakyčiau, kad Serbijoje yra keli kontrolės lygiai. Pirmiausia, vidinė kontrolė E, tiesioginiam ir netiesioginiam naudojimui, taip pat yra vidaus auditas e, finansų ministerijoje, jo smegenys yra. E, čia taip pat turime centrinę instituciją skirtą kontroliai finansų ministerijoje E, būtent ten yra e, kuriamos įvairios rekomendacijos bei nuomonės. Taip pat yra išorės e, audito struktūra, nepriklausoma struktūra, kuri yra ne, nepriklausoma ir, ir, priklaus, ir pavaldi Europos parlamentui. Visos šios struktūros atlieka labai svarbų darbą, kuris paprastai trunka mėnesių mėnesius. Darbas nėra labai mylimas, labai populiarus, tačiau kažkas jį turi atlikti. Aišku, viskas atliekama remiantis mūsų šalies įstatymais bei konstitucija. Jūs sakėte, kad e, biudžeto kontrolės komitetas pirmiausia žiūri kur yra kokių netitikimų ir kad jūs bandote pakeisti, jeigu kažką galima pakeisti. Jūs turite 35 agentūras ir kiekviena iš tų agentūrų du kartus per metus rengia ataskaitas. Aišku, tas ataskaitas rengia pranešėjai. Ir čia norėčiau užduoti klausimą jums. Kalbėjote apie mm, progreso rodiklius. Tai yra labai svarbu. Ar Europos biudžeto kontrolės komitetas galėtų pateikti rekomendacijų valstybėms kandidatėms, kaip taikyti šiuos progreso e, mm, e, e, parametrus kiekvienoje šalių kandidačių. Dar norėčiau pridurti, kad mūsų parlamentas, parlamente taip pat yra biudžeto biuras. Mes esame vienintelis parlamentas vakarų Balkanuose, e, kuris pasitelkia internetą viso nacionalinio biudžeto kontroliai. Tai yra be galo svarbus įrankis biudžetui kontroliuoti. Na ir kol kas turbūt viskas, ką norėjau pasakyti. Dėkoju poniai Filipovski. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Gal dar kas nors norėtų pasisakyti, visus skatinu tą daryti ir pasinaudoti progą, kad čia esate. Ähm, Mūsų komitetas vyko su vizitu į Serbiją ir Mes e, patvirtinsime savo nuomonę dėl Kopenhagos kriterijų ir e, jų vertinimo kaip e, tam tikrų rodiklių. Visi komitetai dalyvauja šioje veikloje. Planuojame parengti rekomendacijas kad e, būtų galima pasimokyti iš kitų valstybių narių patirties. E, Lenkijos, Vengrijos, e, pavyzdžiui, su Vengrija šiuo metu kyla problemų dėl stebėsinos mechanizmo ir turime turėti galimybę ir toliau daryti tam tikrą įtaką šaliai, nes kai žmonės šalyje nori prisijungti prie ES, jie deda daug pastangų, bet po to jau įgyjus tą narystę viskas šiek tiek sulėtėja, entuzijazmo sumažėja, mes tikrai to nenorime. Norime, kad visos šalis būtų sėkmingos ir e, judėtų į priekį. Būtų galima e, lyginti ir su Čekija, ir su Slovakija, ir su kitomis kai kuriomis šalimis. Problema yra tai, kad e, įstojus į Europos Sąjungą, tai kiek pastangų buvo tam įdėta, lemia tai, kas vyksta toliau. Taip ir Serbijai bus aktualu, e, kaip bus valdomos lėšos. Jums e, sunku kol kas ekonominių požiūrį išvelgti į ateitį. Ir mes tai žinome savo patirties. Norime tvarios, e, patvarios paramos šaliai Galėtume pateikti ir Bulgarijos, ir Rumunijos pavyzdžius. Ten taikome patikros mechanizmai, labai glaudžiai bendradarbiaujama, tie mechanizmai taikomi siekiant nustatyti, ką galima patobulinti, taikant tokius mechanizmus, tai bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmai. Nebūtinai aišku, tas pats pasakytina apie Vakarų Balkanus. galbūt e, tas mechanizmas ir e, nebus taikytinas ir nebus tinkamas jums. Tiesiog e, reikia tą likusią iki šių šalių stojimo laiką išnaudoti tam, kad galėtume viską įvertinti, be kito kur dėl šio mechanizmo. Na, kalbant, pavyzdžiui, apie Rumuniją, galima pasakyti, kad kažkas yra negerai Gerai, ar yra dar kokiu nors klausimu? Mes tikrai norėtume pasikeisti su jumis nuomonėmis. Prašom, e, drąsiai e, pasisakykite, sakykite savo pastabas klausimus. Na, gerai. Suteiksime e, žodį poniai Šmit. Ji puikiai susipažinusi su Europos parlamento procedūromis. Ačiū labai. Na, tiesą sakant, uh, E, tai netiesa, kartais e, galime ir įkasti, kai e, parlamentai iš viso atsirado pirmą kartą 12 amžiuje karalius Jonas buvo uh, nepatenkintas kažkuo ir e, tie parlamentarai prie jo priejo, ar jam trenkė, ar e, įkando, nežinau, kas ten nutiko, bet e, tokių istorijų esama, bent jau viduramžiuose. Ir mums taip pat tenka dirbti savo darbą, net e, kai tai ne visiems patinka, juk e, tvarkome mokesčių mokėtųjų pinigus ir privalome užtikrinti, kad tie pinigai būtų išleidžiami tinkamai. Visuomet e, yra žmonių, kurie yra pasiruošę nurodyti, kame yra trūkumai. Kalbant apie biudžeto kontrolę, esu atsakinga už Europos parlamento biudžetą. Galbūt tai kiek keista, nes tai mūsų pačių biudžetas, mes e, kontroliuojame patys savo biudžetą ir patys patvirtiname jų įvykdymą, galima taip pasakyti. Ir Viskas prasideda nuo metinės ataskaitos paskelbimo. Tai ataskaita, kurią rengia Europos audito rūmai, ji paskelbiama lapkričio mėnesį ir yra darbinis dokumentas pagal kuri komisija priima savo poziciją, e, apie ją diskutuojama žodžiu, teikiami pakeitimų pasiūlymai ir po to kitų metų e, spalio, balandžio mėnesiais reikia viską užbaigti, balsuoti ir taip toliau. Kalbant apie Europos e, parlamento biudžetą, netiek daug dirbame su uh, Europos audito rūmais, daugiau su generaliniu sekretoriumi Klaus Vela ir um, visas darbas uh, vyksta bendratarpiaujant uh, su juo, sudaromas atitinkamas sąrašas, galite um, jį peržiūrėti netgi, jeigu jums įdomu. Tai yra savotiškas katalogas, į kurį traukiami įvairūs uh, dalykai ir po to atliekamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas taip pat dėl komisijos nuo lakryčio iki kitų metų balandžio. Du 2017 metais išlaidos sudarė 1,5 milijardo eurų Europos parlamente. Ir 38 procentai tos sumos skiriama politiniai veiklai 21 procentas pastatams išlaikyti ir kitoms panašioms išlaidoms. E, tam tikra suma taip pat e, darbuotojams skiriama. E, kas ypatinga dėl parlamento biudžeto? Na, tai iš esmės administracinis biudžetas priešingai nei veiklos išlaidų biudžetai, kai tenka gyventi įvairius projektus, programas ir taip toliau. Turime ir e, mūsų mėgstamiausią e, temą, e, kiekvienas turi savo arkliuką ir kasmet visą tai įtraukiama į darbo tvarkę. Vienas iš tokių nuolat diskutuojamų klausimų yra buvusiųjų narių pensijų fondas. Jis egzistuoja jau dešimtmečius ir vėl ir vėl vis tiek turime kelti šį klausimą, nes vis kyla kokiu nors problemu. Yra parlamento biuras, e, pirmininkas, e, pirmininko pavaduotojai, kvestoriai. Paprastai per mėnesį rengiami du biuro posėdžiai, e, juose priimami sprendimai dėl visos Europos parlamento administracijos. Bet e, problema yra ta, kad e, kol tie sprendimai nebus įgyvendinti, mes nariai net nežinome, apie ką buvo kalbama tuose posėdžiuose, e, kaip buvo priimti tie sprendimai, kaip jie bus įgyvendinami, kaip kas pasiskirsto politinėse frakcijose. Mes kaip institucija, Europos parlamentas, turime, pavyzdžiui, automobilių parką. Tai automobiliai su vairuotojais. Yra tam tikrų saugumo sumetimų, dėl kurių turime turėti savo vairuotojų. Bet kyla ir kitų aspektų, pavyzdžiui, klimato kaitą, aplinkos apsaugą. E, taigi svarstum įvairūs klausimai, ar tas automobilių parkas turėtų būti hybridinis, ar jis turi būti varomas elektra. E, kalbame apie kitokių rūšių e, kūrą, apie automobilių markės ir modelius. Tai klausimai Mm, į kuriuos parlamento nariai paprastai atsakymų negauna. Bet jeigu jums pasisekė ir esate pranešėjas, kaip aš šiuo atveju, tuomet sulaukėte atsakymų savo klausimus, puikių atsakymų ir mm, galite mesti žvilgsnį į tai, kas vyksta parlamentų užkulisiuose. Įsiaiškinti, suprasti, kad e, ne visi parlamente laikosi tų pačių taisyklių. Kartais reikia vieno parašo, kitais e, kartais e, reikia tam tikrų liudijimų, pažymėjimų ir taip toliau. Viskas tarsi vyksta savo nuožiūra ir šiek tiek trūksta skaidrumo iš arčiau pažvelgus tai, kas vyksta parlamento administraciniuose padaliniuose. Tai tuomet jau galime pagalvoti, kad iš vis neaišku, kas vyksta individualių narių kabinetuose. Kalbame apie tą keliaujantį cirką kai kas mėnesį visas parlamentas ir mes, ir mūsų padėjėjai, ir kiti darbuotojai keliauja į Strasbūrą. Dėl um, gana senos sutarties tos išlaidos didžiulės, juk vykstame ten kas mėnesį ir daugelis mūsų mano, kad tai visai nebūtina tas klausimas vis dar neįspręstas. Pagalvokime apie Junktinės karalystės pasitraukimą. Iš tikrųjų, labai sudėtinga, ką nors pakeisti, kai kas nors įtvirtinta sutartyse, tas pats e, ir su e, viena buveinė, juk tai įtvirtinta sutartyse. Taigi, kyla įvairių klausimų dėl administracinių klausimų Mm, kyla tarp valstybinio pobūdžio klausimų, juk tai yra didžiulis aparatas, didžiulė mašina. 78 procentai pastatų, pavyzdžiui, priklauso Europos parlamentui. Vadinasi, yra ryšių pareigūnų įvairiose valstybėse narėse ir už ES ribų, ir čia Belgijoje, ir Strasbūrė, ir taip pat Luksemburgė. Tada kyla klausimas, kaip sekasi tvarkyti tokį didžiulį turtą. Žinoma, tai labai brangiai kainuoja, reikia daug ką remontuoti, vykdyti priežiūrą. Taigi, biudžeto įvykdymo patvirtinimas Europos parlamente yra įdomi procedūra, leidžianti daug kas suprasti, kas vyksta administraciniuose reikaluose. Kas e, konkrečiai vyksta. Taip pat e, tokiu būdu pavyksta įsiaiškinti, kas vyksta uh, užkulisiuose, o ten e, neretai atliekamas gana įdomus darbas. Pavyzdžiui, Galima e, susipažinti su tuo, e, kaip dirba kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Rumunija, kuri dėjo labai daug pastangų saugumo srityje ir labai daug padirbėjo šioje srityje. Labai įdėmiai e, stebime tai, kaip dirba biuras. Jis dirba labai gerai, bet žinoma, yra trūkumų. Visi man visada sako, kad aš matau tik neigiamus aspektus, bet aš manau, kad e, yra svarbu pastebėti tuos e, trūkumas, trūkumus. Manau, kad tai yra tiesiog natūralu. Juk mes vykdome kontrolę dėl visko parlamente. Negalime kontroliuoti kitų institucijų ir nežinoti, kas vyksta mūsų rūmuose. Nesiknisti savo nešvariuose apatiniuose. Dirbame tikrai daug šią kryptimį ir jau girdėjote, kad um, šiuo metu streikuoja ir mūsų vertėjai. Taigi yra tokių pilkųjų zonų, dėl kurių galbūt ne visi sutarė, ne visi viską supranta vienodai. E, didelių problemų kyla dėl saugumo paslaugų parlamente po įvairių um, išpolių. E, tokių problemų kyla ir su vairuotojais, ir su vertėjais. Ir um, nors um, dirbama tikrai labai gerai, vis tiek iškyla tam tikrų sunkumų, bet mes jų neignoruojame. Ačiū. Ar turite kokiu nors klausimu? Jeigu tik jums jų kyla, bet kada galite juos kelti, galite kelti ne tik klausimus, bet ir pastabas įsakyti. Pone Celler, prašom. Aš turiu klausimą dar vieną kolegoms. Viena iš temų, kurią svarstame pastaraisiais metais. Yra Europos finansuojamų projektų metu Vakarų Balkanuose matomumas. Ir tai bus, e, bus e, e, sekančio klausimo tema. Na ir aš esu atsakingas už šį aspektą, už struktūrinius fondus. <clears throat> Ir per šį programavimo laikotarpį kalbėjome daug apie tarprasybinį bendradarbiavimą, ne tik tarp, tarp pasienio regionų ES, bet ir vis didesnį bendradarbiavimą, tarp valstybinį bendradarbiavimą ir su kaiminėmis šalimis. Tai reikštų, kad reikia atverti tam tikras priemonės, taigi per kitą daugiametę finansinę programą teks stiprinti šią, šį aspektą. Ir čia esant skirtingoms teisiniams sistemoms valstybės narėse ir kitose valstybėse mes kūrėme teisės priemonės bendradarbiavimui su pasienio regionais ir kitomis agentūromis, kurios tam galėtų būti kurtos. Tai vadinamas Europinis grupavimas teritoriniam bendradarbiavimui. Ir pažvelgus žemėlapį, galima pasakyti, kad turime apie 60 tokių Europos šalių grupių teritorinio bendradarbiavimo prasme Europos Sąjungoje. Čia kalba ne, ne tiek daug tai susijęs su kaiminėmis šalimis. Na, yra grupė, pavyzdžiui, Ukraina ir Vengrija, pavyzdžiui, ten netiek jau lėšų panaudota. Svarbu kalbėti ne tik apie judėjimo laisvę ir sienų kirtimą Europos Sąjungoje, Sąjungoje bet kai yra regionų, kurie turi daug ką bendro istoriškai ir geografiškai, tai galbūt galima ir čia plėtoti bendradarbiavimą, jeigu yra galimybę tai daryti, jeigu įmanoma panaudoti esamas lėšas ir priemonės, kurios naudojamas ES viduje, tai jas galima panaudoti ir tokiam tarpasiviniam bendradarbiavimui su kaiminėmis šalimis, tai reikia pasinaudoti tokias, panaudoti tokias galimybės. Yra pasiūlymo patvirtinti reglamentą kad tose srityse, kur e, yra kliučių tokiam bendradarbiavimui, reikia jas pašalinti ir jeigu tai bus ir nuspręsta. E, o toks komisijos pasiūlymas yra, tai bus patvirtintas teisės aktas. Kalbėsime apie teritorinį bendradarbiavimą ne tik pasienio regionų, bet ir kitų akademinių institucijų, kurios galėtų dirbti kartu kartu ir daugiau pasinaudoti ES lėšomis, tai, tai tos galimybės turėtų pagerėti, nes artimas bendradavimas su jumis bus labai svarbus. Darbą šiuo klausimu parlamente jau pradedame ir galime pasikalbėti ir su jumis apie tai. Taigi, jeigu, nu, jeigu norėtumėte plėtoti tokį bendradarbiavimą ir stiprinti tokį tarpvalstybinį bendradarbiavimą, ir atvertino vis kelius bendradarbiavimui, tai būtų puiku tiek visai Europai, tiek jums. Be visų stojimo darybų vykstančių su įvairiomis valstybėmis narėmis visgi galime didinti mūsų bendradarbiavimą ir renktis tolesniam tarp valstybiniam bendradarbiavimui, kuris tęstųsi ir po įstojimo Europos Sąjungoje. Neturiu pasakyti, kad e, kalbant apie ES išorės politiką, tai bus patvirtintas bendras reglamentas apimantis paramą stojimo procesui ir numatantis lėšas Europos kaiminystės politikai. E, Visą tai bus sutelkta vienoje priemonėje Aišku, bus tam tikra mm, diferenciacija pagal e, politikos veiksmus rytis, bet aišku, yra ir tam tikrų iššūkių, kuriuos reikia išspręsti. Pavyzdžiui, migracijos krizės iššūkis, čia komisija dar turi dirbti ir taip toliau. Bet ankstyva varna pagauna slieką, tai Jeigu kažkur ir yra iššūkių, tai galima galbūt panaudoti ir pinigus skirtus kaimynysės politikai ar asociacijos paramai. Galbūt tai padėtų palengventi situaciją. Ir klausimas yra, ar mes ką nors praktikoje darysime, didinant bendravimą ar ne. Pirminkė, aš siūlyčiau apie tai pakalbėti vėliau, kai kalbėsime apie konkrečias išlaidas Vakarų Balkanuose. Šioje konferencijoje daugiau dėmesio skiriame biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroms. O apie jūsų išsakytą klausimą galėtume pakalbėti vėliau. Dabar ponas Kon, kalbėdamas apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijas, kitos, kitų institucijų, agentūrų ir bendrų įmonių. E, atžvilgių. Ačiū pirminkė. Mano albanų kalba nėra labai gera, mano albanų blogesnė negu serbų, tai kalbėsiu vokiškai. Aš esu Arnkona, esu iš Acheno, Vokietijoje, norėjau Jūs pasveikinti labai šiltai. Esu Albanijos delegacijos narys taip pat ir turė, neturėjau progos dar apsilankyti šalyje dar praėjusiu metu pradžioje lankiausi Kroatijoje tik tai. Šiek tiek susipažinau su jūsų šalimis. Taigi ir norėčiau pasveikinti jūs atvykus į tą e, smūginį kursą apie Europos biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūras. Noriu e, pasakyti, kad čia turbūt e, jums reikia daug kantrybės, ne, nelengva klausytis šių klausimų apibūdinimo. Aš esu dabartinis pranešėjas dėl ES institucijų, agentūrų ir bendrų įmonių biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrų. Kiti kolegos atsakingi už kitas sritis jau minėjo. Na, o mano atsakomybės sritis tai yra komitet, regionų komitetas, kur e, Europos šalių regionai yra atstovaujami E, ten dirba merai, vairūs kitų savivaldos institucijų atstovai. E, tai yra ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, kur atstovaujami socialiniai partneriai, Europos teis, teisingumo rūmai, Europos audito rūmai, duomenų apsaugos pareigūno tarnyba, ombudsmeno tarnyba, Europos vadovo taryba ir Europos taryba. Na, šios institucijos privalo atsiskaityti Europos parlamentui e, dėl savo išlaidų ir mes tikrai labai atidžiai tikriname jų išlaidas. Iš esmės kalbame apie valdymo išlaidas, kam skiriama maždaug 6 procentai Europos Sąjungos biudžeto, tai yra visai nedidelė bendrojo biudžeto dalis. Labai svarbu, kad institucijos tinkamai leistų pinigus, nepažeisdamas taisyklių. Aišku, tokie kriterijai taikoma visoms išlaidoms. Labai svarbu tai daryti piliečių vardu, nes piliečiai turi žinoti, kad mokesčių mokėtųjų pinigai išleidžiami tinkamai. Daug lėšų skiriama darbuotojams, pastatams, vertimui, raštu kelionėms, logistikai ir kitiems dalykams. Įdomu yra tai, na, aišku, kad mes visi esame ES piliečiai, bet įdomu iš tikrųjų turėti galimybę pasižiūrėti, kas vyksta ES, kokias užduotis vykdo, kokios institucijos yra, kaip Pranešėjas turi kontaktus su įvairių institucijų atstovais ir pokalbiai su jais yra tikrai įdomus. Mes į tai žiūrime labai rimtai, nes kaip biudžeto institucija galiausiai mes institucijoms e, sutikėme ir finansavimą, kad jos galėtų dirbti savo darbą. parlamentas šioje srityje. Taip pat mes turime rūpintis yra valstybių narių interesais, kurios savo įnašais formuoja biudžetą. Na, e, nėra tokio dalyko, kad galėtum ką nors gauti nemokamai, gauni tai už ką sumoki. Ir aišku, nieko negausi, jeigu nieko nemokėsi. Todėl svarbu, kad šios institucijos, kurias minėjau, gautų pakankamą finansavimą, kad galėtų dirbti savo darbą. Bet kaip aš sakiau, bandome užtikrinti, kad viskas būtų daroma teisėtai, veiksmingai. Kai kurios institucijos yra sustariusios su Europos parlamentu e, dalytis tam tikromis paslaugomis, pavyzdžiui, vertimo, kad galėtume stopyti pinigų ir veiksmingiau dirbti. Bet taip pat mes turime pareigą e, žiūrėti, analizuoti esamas problemas, pavyzdžiui, jeigu yra institucijų, kur netinkamai vykdomos, vykdomi mokėjimai ar gerbiama lyčių lygybės, gerbiami principai, arba mums nepatinka, kaip paskirstamos lėšos, trūksta pusiausviros, sąžiningos. Būtent mes pasakome, kad reikia tai išsiaiškinti ir žiūrėti, kaip situaciją pagerinti. Na ir e, išimtis šiame bendradarbiavime šiandien yra ko gero taryba. Nes taryba nelabai nori bendradarbiauti iki galo su parlamentu. Einame kol kas gerų kelių, teisingų kelių, artėjame prie susitarimo pasiekimo. Mūsų pirmininkė kartu su kiais kolegomis daug dirba, kad pagerintume bendradarbiavimą su taryba. Nes tarybai nepatinka, kad e, parlamentas tvirtina tarybos biudžeto įvykdymą. Tikiuosi, kad šis požiūrės kada nors pasikeis. Na, o dabar ačiū Jums uždėmesi ir e, linkiu sėkmės. Pirminkė, ačiū. Toliau Pomas, ponas Savarma kalbės apie agentūras. Aš esu Petris Savarma, esu biudžeto komiteto pirmasis vicepirmininkas ir koordinatorius Europos liaudės partijos parlamento frakcijoje šiame komitete, biudžeto kontrolės komitete. Tai yra tarsi biudžeto e, širdis nes mes e, tai žiūrime, ar Europos institucijos teisėtai veikia ir ar vykdo savo įsipareigojimą e, gerai tvarkyti finansus. Nekartodamas to, kas jau pasakyta ir atsiprašau, kad pavėlavau, tikrai džiaugiuosi jūs čia visus matydamas. Mano nuomonė, tai tas šis susitikimas labai svarbus, bet Nekartodamas to, kas pasakyta, noriu pasakyti vieną dalyką apie biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą apskritai. procedūra yra iš tikrųjų labai mm, stambi ir dar, na, gerai organizuota. Šis komitetas vykdo klausimus toms institucijoms, kurias tikriname. Ir iš tikrųjų mes daug kritikos pažiūrime. Tiek pozityvios ir kartais labai neįgiamos. Ir ar mes suteikėme biudžeto vykdymo patvirtinimą, ar jį atidame, yra labai e, kruopšiai pasvertas sprendimas. Reikia suprasti, kad jeigu nesuteiksime patvirtinimo, tai yra labai stipri politinė priemonė, e, nekinant trūkumus ir e, pažeidimus biudžeto įgyvendinimą. Jeigu biudžetas nepatvirtinamas, tai atitinkama institucija turi vykdyti biudžeto kontrolės komiteto rekomendacijos ir tuomet prašyti biudžeto vykdomą patvirtinimą. O tas patvirtinimas e, yra pozityvus ženklas dėl to, kad teisingai ir sąžiningai panaudojamas mokesčių mokėtojų lėšos. Kaip panas Kon sakė, mes artimai dirbame su Europos audito rūmais. Audito rūmai šiaip yra labai svarbi priemonė viso proceso metu, nes auditorumai yra ne, nepriklausomas išorės auditorius ir jis svarsto, kokie yra pažydimai biudžeto įgyvendinimai ir siūlo priemonės, kaip jas ištaisyti ir tyria tokius atvejus. Šiek tiek apie ES decentralizuotas agentūras, apie kurias kalbame čia dabar. Du kartus buvau šešėlinės pranešėjas EPP frakcijos vardu, agentūrų biudžeto vardu ir buvau parlamento pranešėjas e, biudžeto vykdomo patvirtinimui 12 metais. Na, o dabar esu pranešėjas dėl 17 metų biudžeto. Agentūros, kas jos yra? Jos padeda Europą padaryti geresnę vietą. Galbūt tai paprastai galima pasakyti, bet jos iš tikrųjų daro labai daug. Agentūros yra įkurtos ES vykdyti mokslinius techninius uždavinius, kurie padeda institucijoms gyvendinti e, savo politiką ir priimti sprendimus. Jos yra išsidėšiusios visame žemynė, visoje Europos Sąjungoje, jos dirba tokiuose sritise su tokiamis problemomis, kurios turi poveikio 500 milijonų žmonių kasdieniam gyvenimui ir jos turi didelį poveikį, nes jos institucijoms teikia ir valstybės narėms teikia savo paslaugas pasirendomis specializuotomis žiniomis įvairiose srityse. Kal pradedant nuo mūsų valgomo maisto, kuo užsieima EFSA agentūra, Taip pat kalbant apie mūsų vartojimus vaistus, čia Europos medikamentų agentūra atsakinga. E, taip pat jos dirba su e, cheminėmis medžiagomis, turime cheminių medžiagų agentūrą. Ir jos visos yra įsteigtos skirtingose valstybių narių sostinėse ir nebūtinai net sostinėse. Jos galbūt ir kitose miestuose transportas, saugumas, e, sauga, pagrindinės teisės, mūsų darbo gyvenimas, aplinka ir iš viso jų yra 32. Esminė dalis darbo kontroliuojant ES biudžeto panaudojimą yra labai detaliai pažvelgti į decentralizuotų agentūrų darbą. Tos autonominės agentūros turi politinius įgaliojimus nepriklausomai vykdyti savo užduotis ir gyvendinti ES politiką tam tikroje srityje. Yra esminė ES politinės struktūros dalis. Jų, aišku, ta, veiksmai turi remtis ES taisyklėmis ir vertybėmis, o parlamento darbas šiuo atveju, kaip biudžeto institucija, yra kontroliuoti, kad visą tai tinkamai atsižvelgiama agentūrų darbe. Taigi rengiame klausimus su jais, apsilankome pas juos vietose ir teikiame didelį detalų klausimyną, kurį kasmet jos turi užpildyti. Taip pat diskutuojame ir sustinkame su darbuotojais, kai jie atvyksta čia pas mus. Na ir pagaliau E, šis biudžeto kontrolės komitetas bėgant metams, kai vykdama šios procedūras, patikėme rekomendacijų įvairiais klausimais. Paprastai tai e, būtų viešųjų pirkimų e, trūkumai ar trūkumai e, biudžeto perkelimų į kitus metus ir panašiai problemos, e, skaidrumas, vidaus kontrolė ir taip toliau. Mūsų darbo tikslas ne mikrovaldyti e, agentūrų kasdieninį darbą, bet tiesiog stebėti, kaip įgyvendinamas biudžetas ir pateikti politinės gairias dėl agentūros užduočių ir įgaliojimų vykdymo. Šis biudžeto kontrolės komitetas daug dėmesio skiria rezultatams, o ne tik e, žvelgia į skaičius ir išlaidas, nes mes taip pat norime matyti jų darbo poveikį ir rezultatus, e, kurie, kurių siekiame panaudojant ES mokesčių mokėtojų pinigus. Ačiū. Herzlichen Dank. Wir haben noch ein Tier in unserem Zoo. Labai ačiū. Labadiena, esu iš Čekijos, vienos iš valstybių narių, kuri prisijungė prie ES 2004 metais. Turime nemažai patirties e, pasinaudojant ES finansavimu. Esu viena iš e, pirmininkės pavaduotojų šiame komitete. Kaip minėta, šio komiteto darbas gana sudėtingas, bet man patinka toks e, horizontalusis požiūris į visų krypčių politiką. Iš karto matyti, kas tinkamai veikia, kas ne ir ką galima rekomenduoti pagerinti ateityje. Manau, kad tai yra labai svarbu. Mokymasis e, mums visiems yra naudingas, e, be kita ko ir čia mums parlamente, galbūt ir išorėje būtų verta tai daryti. Man, pavyzdžiui, e, labai įdomu išgirsti apie tai, kaip organizuojamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas kitur. Man labai pasisekė, kad buvau šiuo klausimu pranešėja antraisiais mano darbo parlamente metais. Taigi mm, pavyko susidaryti gana gerą vaizdą apie viską, apie bendradarbiavimą čia. Po to visuomet buvau šešilinė pranešėja biudžetų įvykdymo patvirtinimo klausimais ir šiais metais esu pranešėja dėl bendrų įmonių. Kalbant apie bendras įmonės, kas tai iš tikrųjų labai įdomu suprasti, e, kam steigiamos tokios įmonės, kaip jos e, veikia. Jos apibrieštų sutarties e, dėl ES veikimo 187 straipsnėje. Tai yra specialiusios struktūros, kurių reikia norint vykdyti mokslinius tyrimus, demonstracinės programas ir taip toliau. Juose atstovaujama Europos komisijai, pramonės asociacijoms ir kitiems partneriams. Bendrosios įmonės patvirtina savo mokslinio tyrimų darbo tvarkas ir um, renka finansavimą skelbdami atvirus um, konkursus. Taigi um, turi Tai, tai yra, jos skiria finansavimą, skelbdamos atvirus konkursus, tai ieško mm, savo naudos gavėjų. E, tokios e, įmonės, e, pavyzdžiui, ITER energetikos srityje, kitų mokslinių tyrimų srityje. Ir tokios įmonės gali padengti iki 50 procentų visų patiriamų išlaidų. Kita įprastinė bendroji įmonė tai yra bendroji įmonė švarus e, dangus. Cezar. Yra kitų šešių rūšių bendrųjų įmonių, kurios prisijungia prie e, įmonių mokslinių iniciatyvų ir vykdo dalį e, strateginės darbo tvarkės. Tai yra vadinamosios GTI įmonės e, ir jos yra e, kuriamos įvairiose platformose, pavyzdžiui, naujoviškos medicinos. Ta platforma, aišku, rūpinasi naujais vaistais, pavyzdžiui, antibiotikais. Kita platforma yra žalioji energetika. Žaliasis e, dangus, e, pavyzdžiui, dar viena platforma, e, čia kuriami žalieji orlaiviai. To yra bio pramonė, kurioje naudojama naudojami gamtiniai ištekliai. Shift to Rail dar viena iš tokių pavyzdžių. Šioje įmonėje siekiama mažinti traukinių išlaidas ir e, padidinti jų patikimumą. Taigi yra aštuonios tokios e, bendrosios įmonės ir jas turime e, tikrinti mes ir mūsų komitetas tikrinamas visas bendrosios įmonės biudžetas. Aš Jums pateiksiu pavyzdžius ne e, pagal metus, bet pagal dabartinę daugiametį finansinę programą, kuri apriepia septyniarių metų laikotarpį. Ji baigsis 2020 metais. Taigi, Visą programą e, sudaro 1087 e, milijardai eurų, o šioms įmonėms skiriama maždaug 10 milijardų eurų, e, tai yra maždaug 0,9 procento DFP. Galite įsivaizduoti, tai, e, kokia tai biudžeto dalis. Didžiausios įmonės yra energetikos, ITER, jų e, biudžetas per visus septynerius DFP metus yra 3 milijardai eurų, tai yra maždaug 0,27 procento visos DFP biudžeto, kad galėtumėte įsivaizduoti. Taigi, kokių sunkumų kyla užtikrinant, kad būtų patvirtintas biudžeto įvykdymas tokiuose bendrosiuose įmonėse. Pateiksiu Jums konkrečių pavyzdžių, o po to padarysiu bendrai išvadą dėl bendrųjų įmonių ir jų valdymo. Visų pirma, viena iš biudžetų įvykdymo patvirtinimo problemų yra tai, kad pagrindų programos nėra pakankamai aiškiai atskirtos ir kartais nesutampa laikotarpiai, gyventinimo laikotarpiai, rodikliais nepavyksta užtikrinti tikrojo vertinimo laike. Dar viena didelė problema kai kuriuose bendrosiuose įmonėse yra viešieji pirkimai. Ypač e, didelės apimties viešieji pirkimai e, paprastai e, tos procedūros užtrunka vis ilgiau ir dėl to labai svarbu, kaip vėliau planuojamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Kai kuriais atvejais anksčiau patvirtinimas nebuvo suteiktas, nes buvo pradėtos nemokumo procedūros dėl kai kurių naudos gavėjų bet e, nebuvo bandoma susigražinti tam tikrų e, lėšų, kuris buvo suteiktos e, naudos gavėjams. Taigi Buvo įvairių problemų. Vienas atvejis, pavyzdžiui, buvo su ITER, viena iš didžiausių bendrųjų įmonių. E, patvirtinimas buvo atidėtas dėl vadovybės e, pasikeitimų ir e, dėl tarpinių reikšmių pasiekimo pagal naująjį darbų grafiką visoje organizacijoje. Yra dar vienas konkretus pavyzdys, kai patvirtinimas buvo atidėtas, tai buvo Artemis Injek Ir e, Excel e, atvejis e, dvi bendrosios įmonės norėjo susijungti finansinių metų viduryje. Ir kad galėtumėte įsivaizduoti, kaip apskritai vyksta valdymas. Žinoma, mm, tai moksliniai tyrimai, plėtra, inovacijos, technologijų pažanga, visos tos užduotis, mm, kurias labai e, sunku inspektuoti, ypač norint e, pagristai įvertinti veiklos rezultatus. Kaip galite įvertinti veiklos rezultatus, jeigu darbas vyksta ir e, bus užbaigtas, tarkime, tik 2030 metais? Jeigu nėra produktų, mm, tai e, ne, nieko nereiškia. Ne viską galima nustatyti užduoties pradžioje. Kartais e, tie produktai, rezultatai gali būti tik nuspėti su tam tikra tikimybę, bet e, ne visai užtikrintai galima tai padaryti. Kalbant apie bendrųjų įmonių veiklos rezultatus ir pagrįstą valdymą, visa tai lemia ne tik projektų ir mokslinių tyrimų sėkmė. Daug ką lemia ir nustatyti faktai. Kartais jų visai netgi nepavyksta nustatyti. Tai, kas šiuo metu gali atrodyti kaip išteklių švaistimas, gali ateityje tapti investicijomis Taigi mm, labai sunku užtikrinti tą pusiausvėrą. Ir dar vienas labai e, ypatingas pagrįsto valdymo e, projektas yra e, būtinas užsienio kapitalo mobilizavimas. Taip gali būti viršijamos net pirminės investicijos, jau nekalbant apie ilgalaikius finansinius ir nefinansinius įnašus į bendrasias įmonės. Baigdama apibendrinsiu, kad bendrųjų įmonių veikla ne tik stiprina Europos ekonomiką, jos dirba vaistų, brandulinės energetikos e, sritise, kuria geresnius orlaivius, nori užtikrinti geresnį visų piliečių gyvenimo kokybę. Taigi praktiškai neįmanoma, arba bent jau labai sudėtinga viską išreikšti skaičiais, įvertinti tą tikrąją vertę. Todėl biudžeto įvykdymo, įvykdymą labai sunku patvirtinti ir dėl to mūsų biudžeto kontrolės komitetas dirba su šiomis užduotimis. Dabar, jeigu norėsite, galėsiu atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Dėkuoju. Baigiame pagrindinę diskusiją dėl e, svarbesnių biudžeto įvykdymo patvirtinimo aspektų. Ar turite kokiu nors pastabu ar klausimu? Ne, niekas neprašo žodžio. Kągi, kitas Klausimas yra bendradarbiavimas e, su Europos audito rūmais, nacionaliniais parlamentais. Manau, e, Olafu ir e, nacionalinėmis audito įstaigomis. Na, visuomet įdomu E, šitaip bendradarbiauti, pasidalyti šiomis užduotimis su jumis, aptarti, kaip kas išleidžiama. Prašau negalvoti, kad e, išduotumėte savo tėvynę, jeigu pasidalytumėte čia kokiamis nors e, mintimis. Mums visiems aktualu tobulėti gerinti savo sistemas, tad e, raginame jūs e, padėti mums e, tobulėti. Turime dirbti visi kartu, kad sulauktume kuo geresnių rezultatų. Europos lėšos neretai siejamos su nuobaudomis ir žmonės baiminasi, kad gali netekti tam tikros lėšų dalies dėl sankcijų ir taip toliau. Bet Jeigu pavyks e, nustatyti trūkumus e, iš anksto, e, tikrai taip nebus. Svarbu, kad būtų sukurtos tinkamos sistemos, kurios galėtų tai užtikrinti. Be jų nieko nebus. Nepamirškime, kad audito rūmuose dirba 28 valstybių narių auditoriai, kiti darbuotojai, vertėjai ir kiti. Taigi reikia nepamiršti apie tai, koks svarbus šis bendratarbiavimas. Kalbant apie patį auditą, pavyzdžiui, struktūriniai fondai. 2015 metais buvo vienas milijardas, daugiau nei vienas milijardas struk... E, ir e, daugiau nei 8386 projektai e, finansuojami struktūrinių fondų. Komisija kontroliavo 0,02 procentų visų projektų, tiek pat kontroliavo auditorumai Audito rūmai ir Europos parlamentas tikrino tuos pačius kai kurios projektus, kad e, būtų atliekamas toks kryžminis patikrinimas. Audito arba kontrolės e, dažnumas sunkiai nustatomas, atsižvelgiant į riziką, kurią taip pat gana sunku nuspėti. Mm, daug e, stebėsinos veiksmų vykdoma vietoje, siekiant užtikrinti patikimą valdymą. Negalime suleisti, kad naudojant ES e, e, lėšas, e, jos būtų naudojamos netinkamai. Jos turi būti naudojamos taip, kaip turi būti. Taigi, būtent tai yra svarbiausia. Bet kai kalbame apie 0,02 procentų visų projektų, kiek yra kontroliuojama, tai e, tikrai keli nerima. Parlamente dėl ataskaitų rengimo sistemos keliame klausimą, ar galime ją pasikliauti, ar galime pasikliauti valstybėmis narėmis, jūsų audito įstaigomis, nacionaliniu lygmeniu, ar galime pasikliauti nacionaliniais parlamentais, visais tais e, žmonėmis, kurie ten dirba. Turime nepasitikėti, būti įtarus, atsargus, nes e, norime kurti patikrų ir atsvarų sistemą, kontroliuoti, kaip naudojami pinigai, kurie, žinoma, yra labai patrauklus ir dėl to e, gali būti nemažai piknaudžiavimo atvejų. Taip pat yra ir sukčiavimo atvejų, nebūtinai juos pavyksta visus nustatyti, sukčiaujama su ES mokesčių mokėtojų pinigais, todėl tai tikrai labai svarbu. Be mūsų atliekamo darbo rengiant patikinimo pareiškimus, patvirtinant biudžeto įvykdymą, rengiant deklaracijas visame parlamente ir jo komitetuose. Taip pat turime užtikrinti, kad kiekvienoje institucijoje būtų atsakingų asmenų, kurie sutelktų dėmesį į ten vykdomus pavienius projektus. Yra žmonių, kurie veiksmingai e, dirba, e, yra atsidavę darbui, kovoja su sukčiavimu ir korupcija. Olaf, pavyzdžiui, Reikia turėti omenyje, apie kokią didžiulę pinigų sumą kalbame. Taigi, žinoma, reikia nuolat ką nors e, tobulinti. Rytoj mm, apie pietus kaip tik kalbėsime apie OLAF mm, instituciją, kaip galime pagerinti jos darbą. Mums tai svarbu, nes negalime tiesiog vaizduoti, kad viskas mm, gražu ir gera. Reikia iš tikrųjų dėti pastangas, kad tobulėtume. Ir Olaf atlieka labai svarbų darbą nes jis Europos mastu mm, kovoja su sukčiavimu ir bendradarbiavimas šioje srityje yra gana naujas dalykas, kuris pasirodė visai neseniai, maždaug prieš 20 metų. Olaf mm, gali atlikti tik administracinio pobūdžio ar su išlaidomis susijusius tyrimus, negali atlikti mm, baudžiamųjų tyrimų neturi tokių įgaliojimų šioje srityje. Taigi, žinoma, dirba kartu su nacionalinėmis policijos pajėgomis, bendradarbiauja su, su jomis, bet e, yra e, kuriama Europos prokuratūra, kuri pradės veikti 2020 metais. Tai e, bus organas, kurio veikloje dalyvaus visos valstybės narės, išskyrus tas, e, kurios paprastai neprisijungia prie TVR teisės aktų, tai e, tradiciškai Junktinė karalystė, Danija, e, galbūt Švedija, dar neaišku. Šiais ryčiai skiriama nemažai es lėšų ir E, reikia turėti omenyje, kad jeigu e, sakysime, kad e, kai kurios šalis negalės dalyvauti Europos prokuratūros veikloje, negausime tam tikrų lėšų. Nuolat tenka nerimauti dėl tokių dalykų, apie juos galvoti kai vykdomi sukčiavimo tyrimai. E, turime užtikrinti, kad nacionalinės teisminės institucijos taip pat imsis tam tikrų veiksmų, nes mes juk neturime tokių įgaliojimų kaip e, teisminės institucijos kovos su sukčiavimu tarnyboje taikomos gana ilgos procedūros, kurios trunka vidutiniškai maždaug 36 mėnesius ir tik po to pateikiama informacija, tiek ilgai trunka tyrimai. Kartais netgi iki 60 mėnesių gali užtrukti, tad tos užduotis tikrai nėra, leng nėra lengvos. Nacionalinės audito įstaigos taip pat atlieka įvairias užduotis, turime įvairios patirties ir geros, ir blogos. Audito e, rūmai įvairiose valstybėse narėse turi įvairių įgaliojimų, e, įvairių pareigų, e, gali imtis veiksmų, kai piknaudžiaujama mokesčių mokėtojų pinigais. Bet visuomet kyla klausimų, kiek įgaliojimų suteikiama audito įstaigoms valstybėse narėse jeigu tų įgaliojimų nepakanka, jos negali veiksmingai kontroliuoti, kaip išleidžiamos mokesčių mokėtojų lėš, lėšos. Iš savo patirties iki šiol žinome, kad norint padėti neseniai prisijungusiams šalims, turime vertinti nacionalinės audito įstaigas ir užtikrinti, kad jos dirbtų pagal tinkamą teisinį pagrindą. Ir vėlgi kartu su komisija turime užtikrinti, kad nacionalinės audito institucijos uh, E, taip pat visose šalise kandidatėse turėtų tinkamus įgaliojimus, kad galėtų imtis veiksmų ir mes galėtume užtikrinti, kad ir nacionalinių lygmenių būtų pasiekiami tie rezultatai, kurie turi būti pasiekiami. Bent jau aš taip norėčiau tokios padėties. Ir nežinau, kodėl mes aktyviau to nereikalaujame. Nacionaliniai parlamentai yra gana e, sudėtingi partneriai, uh, sudėtingi todėl, kad Pavyzdžiui, jeigu nacionaliniams parlamentams siūlome susitikti, pasikalbėti apie tai, kaip ką galime patobulinti, e, nacionaliniai parlamentai paprastai neatvyksta. Žmonės gauna es finansavimą, esame e, matę tai ne vieną kartą šiame komitete, paima tuos pinigus ir viskas. Turime užtikrinti, kad e, kartu įsitrauktume į tą mokymosi procesą, kad sužinotume, kas daroma su tais pinigais, kaip galima patobulinti jų panaudojimą, kaip galima viską pagerinti. Ir mes e, turime užtikrinti, kad tai darytų e, patys parlamentai, ne tik opozicinės partijos, bet ir pagrindinės vyriausybės partijos taip pat dėtų pastangas šią kryptimį. Tai bus naudinga visiems, galėsime taip daryti pažangą. Jeigu esame vietoje, vykstame į kokį nors, kokią nors komandiruotę, visuomet manome, kad yra svarbu susitikti su žmonėmis, su biudžeto komitetais, Europos reikalų komitetais ar kitais. Ne visada įmanoma tai padaryti dėl laiko stokos, ne visuomet galime e, atsižvelgti į tai, kokia yra nacionalinio parlamento programa E, neretai e, tos komandiruotės organizuojamos prieš e, kalėdas arba per karnavalo atostogas vasario mėnesį. Taigi kyla įvairių sunkumų ir svarbu rasti progą pabendrauti su žmonėmis. Mes norime tikrojo dialogo. Nacionaliniai parlamentai galbūt dėl laiko stokos nepasirašo tokiam įsamiam bendradarbiavimui. O mes e, tikrai džiaugtumėmės, e, jeigu ir jūs mus kvieštumėte į savo valstybės narės, kad mes galėtume atvykti, stiprinti mūsų bendradarbiavimą. Aš galėčiau labai ilgai kalbėti, bet būtų laikas e, suteikti žodį jums. Manau, kad turėsite ką pasakyti. Albanijos atstovė, prašom. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për ftesën që na keni bërë për çëm. Labą dieną, labai ačiū Jums už kvietimą e, dalyvauti šių svarbių klausimų aptarime. Jie įdomus ne tik mokesčių mokėtojams, bet mums visiems, nes pinigai, kuri patenka mums, tampa viešosiamis investicijomis na, ir, ir po to e, toliau jų panaudojimą reikia tinkamai patikrinti. E, mūsų komitete, kuriame aš dirbu, turime valstybės kontrolės komitetą, kuris yra nepriklausomas organas atsakingas už visų lėšų auditavimą. Tam, kad būtų galima patikrinti išlaidas ir pagal 15 metų įstatymą taip pat yra atsakingas už biudžeto panaudojimą. Integracijos ir finansų ministrai, ministras taip pat dalyvauja E, tikrinant ES lėšų panaudojimą ir paskirstimą. Kaip minėjote, ponia pirmininkė, šios lėšos tikrinamos ne tik OLAF tarnybos, bet taip pat mūsų šalyje, taip pat aukščiausio valstybės kontrolės organo, kadangi visoms viešosiams lėšoms tos pačios vertinimo procedūros taikomas. Mūsų komiteto ir audito tarnybos darbas e, rodo, kad ne tik vertinimai yra svarbus, bet ir teikiamos rekomendacijos. Jų būtina laikytis Mes pastebėme proceso metu, kad didelė dalis tų rekomendacijų nevykdomas ir kad tokią situaciją ištaisytume. Esame įsteigę mūsų komitete pakomitetį, kuris, kurio užduotis yra konkrečiai stebėti, kaip įgyvendinamas, kaip dėgiamas biudžeto institucijų rekomendacijos. pakeitus įstatymą pastebėjome, padidėjusi biudžeto rezultato auditavimo potencialą. Ir tai liečia visas viešųjų pirkimų procedūras. Anksčiau daugiausia dėmesio skirdavome e, išlaidų efektyvumui. Tai yra e, buvo siekiama pirkti už pigiausią kainą, bet e, nekreidoma dėmesio į tai, kokių rezultatų biudžeto įgyvendinimas duoda. Taigi mes tai pataisime ir daug daugiau dėmesio skiriame e, rezultatui išleidžiant pinigus, nes išmintingai išleisti pinigai duoda geresnį rezultatą ir tai naudingiau yra ir mokesčių mokėtojams. Mūsų komitetas ypatingą dėmesį skiria ir viešiems klausimams su visais skirtingus ryčių ministrais. Jie privalo lankytis pas mus ir papasakoti, kaip įgyvendina mūsų tarnybos rekomendacijų įgyvendinimą. Ir na, tas komitetas taip pat savo ruoštų daugiau dėmesio skiria tam, kaip gyvenimos rekomendacijos net iki teisinio persikėjimo tais atvejais, kai patvirtinta, kad tai yra sukčiavimas. Dėl regioninio bendradarbiavimo, kuris yra taip pat labai svarbus pagal šį darbo tvarkės klausimą, galiu pasakyti, kad Albanija Ir dauguma kaiminių šalių yra įsipareigojusios vykdyti projektus, kurie būtų sėkmingai vykdomi panaudojant ES lėšas, bet taip pat ir atitiktų kiekvieno lūkesčius. Tai yra sukurtų patrauklės rinkas visiems, visų suinteresuoto pusių. Noriu padėkoti Jums iš anksto ir norėčiau pasisakyti per kitą, kito klausimo aptarimą taip pat. Ačiū. Das Feedback und Frau Filipovski, bitte. Labai ačiū, kad pasidalinote patirtimi, ponė Filipovski. Dėkoju, aš visai pritariu Jums ponė pirmininkė, kad efektyviau reikia naudoti Europos fondus ir kad mūsų dialogas tarp Europos ir nacionalinių parlamentų, tarp jūsų komiteto ir mūsų parlamentų turi vykti intensyviau ir reguliariau. Noriu pridurti, kad Belgija prieėmė strategiją kovai su sukčiavimais Europos e, fondų atvejais 20-21 metų laikotarpiu. Veiksmai buvo patvirtinti 2017 metų spalio 26 dieną. Pagal veiksmų planą Ber, e, Serbija turi biurą skirtą e, europiniams veiksmams. Tai yra susiję su visais Serbijos gaunamais fondais iš IBA programos. Audito biuras sustiprino savo pajėgas, buvo sukurta komanda, įpard auditoriai. Mes taip pat įpardo e, auditorių programą patvirtinome, ką tai reiškia. 2017 metais departamentas skirtas kovai su sukčiavimu atliko keturis administracinius patikrinimus. Vienas iš tų patikrinimų buvo atliktas bendradarbiaujant su Olafu, o kiti trys su Finansų ministerijos Europinių fondų valdymo departamentu. Paskutinis posėdis vyko 2017 m. gruodžio 17 d. Briuselyje dalyvaujant Olafo atstovams. Ir tada mes susitarėme, kad siekiant geresnio bendradarbiavimo tarp Afkos ir Olafo, reikia pasirašyti bendradarbiavimo memorandumą tarp Finansų ministerijos bei Olafo, kuriame būtų apibriešta mūsų prioritetinio bendravimo sritis. Ačiū. Labai ačiū, sako pirmininkė ponas Metį iš buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Okay, thank you. I'm a gentleman, but it doesn't. Aš, ačiū. Norėjau būti džentelmenas, bet nesvarbu. Man didelė garbė lankytis pas Jūs ir norėčiau išsakyti savo mintis apie tai, kas buvo iki šiol aptarta. Aš nesu ekonomistas, bet pasistengsiu kaip galima geriau pakomentuoti šią temą. Manau, kad mes netaip jau labai gerai panaudojame ES lėšas. Kalbu apie Makedoniją, bet aš manau, kad tą patį galima sakyti apie kitas Vakarų Balkanų šalis, bet aš nekalbėsiu apie kitas šalis, kalbėsiu apie Makedoniją. Manau, kad kol kas nekaip ne, ne mes, e, mums sekasi naudoti prieinamas lėšas Ar kalbėtume per tarp valstybinį bendradarbiavimą ar kitas ES lėšas. Šiaip visai neblogai mums sekasi tarp valstybinis bendradarbiavimas ir vėliau, kai kalbėsime apie tai konkrečiai, manau, kad statistika parodys, kad e, tikrai neblogai sekasi šioje srityje. Bet manau, kad tai, ką vis laiką sakote, kad parlamentas visiškai jokio vaidmens nevaidina. Kalbu apie tai, kad mes netiekame jokio vaidmens, ne tiek e, tikrint, e, žiūrint, kaip naudojami ES pinigai, bet kaip ir mūsų nacionalinis biudžetas naudojamas. Nes turime tiek daug agentūrų, mes paskirime ten žmonės, bet ne, neturime pajėgų kontroliuoti tas agentūras. Jos tiesiog kasmet mums pateikia ataskaitas ir viskas. Mes nei balsuojame, nei galime ką nors pasakyti toms agentūroms, kurias kaip parlamentas esame sukūrę. Įskaitant ir valstybės audito tarnybą, tiesą sakant, čia nieko mes daug negalime padaryti. Ir aš džiaugiuosi girdėdamas, kad jūs ir aš sutinku su jumis būtent, kad parlamentas turėtų turėti priežiūros ir kontrolės funkciją, ne tik kaip panaudojami ES pinigai, bet ir mūsų pinigai, nacionaliniai pinigai. Mes tos kontrolės neturime. Kai dėl ES lėšų netinkamo panaudojimo, tai turime būti labai atidus Galbūt aš klystu, bet man atrodo, kad pamažu sukūrėme tokį žmonių tinklą, žmonių, kurie yra labai gudrus, netinkamai panaudojant ES lėšas. Deja, turiu pasakyti, kad kai kurie žmonės iš valstybių narių dalyvauja dėja tokioje veikloje ir aš nežinau, ar Vakarų Balkanuose lengviau gauti tuos pinigus negu valstybės narėse, galbūt taip yra. Bet aš tikrai tvirtai tikiu, kad tiek jūs, tiek mes turime e, atsižvelgti, kaip kas vyksta ir kaip tas tinklas yra sukurtas. Aš žinau visai gerai, kad tai vyksta, bet aš neturiu Neturiu jokių priemonių, kad galėtume tai sustabdyti. Galima kalbėti apie įvairias ambasadas, kurios atstovauja ES šalis, ar žmonės už ambasadų ribų. Aš tiesiai sakau, turime nuoširdžiai apie tai kalbėti ir turime imtis priemonių. Viena iš jūsų siūlomų idėjų e, yra nacionaliniams parlamentams turėti realią priežiūros ir kontrolės funkciją, kai tai liečia tiek ES pinigus, tiek kitus. Ačiū. Labai ačiū. Mes atsižvelgsime į tai, kai e, analizuosime kelias šalis. Tai buvo labai įdomu. Labai ačiū. Pone Hadajona iš Kosovo, atsiprašau, jeigu neteisingai tariu jūsų pavardės. Labai ačiū. Ačiū už kvietimą, leidusi mums dalyvauti šiandien šiame renginyje. Mes atidžiai sekėme jūsų pasakojimus apie biudžeto kontrolės procedūras Kosove. Turime tą pranašumą, kad parengėme teisės aktus, kurie yra praktiškai visiškai sudarinti ES teisynų. Visi mūsų įstatymai atitinka jį. ir biudžetas pagristas įstatymų dėl viešųjų finansų ir atsakomybės yra e, formuojamas e, remiantis šio procesu. Parlamentas yra įtrauktas, jis rengia klausimus, sesijas su e, visais valstybės biudžeto lėšų gavėjais, o vyriausybė beje kas trejus mėnesius privalo parlamentui pateikti ataskaitą apie tai, kaip įgyvendinamas biudžetas, įsavinamas biudžetas. Taip pat teikiama metinė ataskaita ir aptariama visapusiškai Kosovo asamblėje ir galiausiai yra patvirtinamas jeigu jis atitinka įstatymus, arba atmetamas, jeigu ne. Nuo pat pradžių, pradžių Kosovas yra įsteigęs nacionalinio audito tarnybą, kuri yra konstituciškai nepriklausoma ir veikia nepriklausomai. Kosove ši tarnyba visada buvo nepriklausoma. yra atsakinga už reguliaro biudžet, visų valstybės biudžetinių institucijų auditą. Ši tarnyba vykdo viešųjų įstaigų naudojančių viešasias lėšas auditą. Ir tai yra gana nauja Kas yra pozityvu, aš manau, yra tai, kad 2009 metais mes įsteigėme komitetą atsakingą už viešųjų finansų stebėsiną vien tik tai. Jis vertina visas auditorių ataskaitas skaitant rezultatų ataskaitas ir teikia rekomendacijas, kurios aptariamos parlamente ir balsu, dėl jų balsuojama. Šis komitetas mums leidžia geriau stebėti viešųjų finansų panaudojimą Kosovo Respublikoje. Biudžeto ir finansų komitetas Kosovo asamblėje seka, kaip įgyvendinamos biudžeto eilutės, o stebėsinos komitetas vertina biudžeto įgyvendimo atitikti įstatymams jo vykdymo laikotarpio. Finansų stebėsena yra visai gerame lygyje, nesakyčiau, tačiau negalime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 pasakojimo, kuomet jis konkrečiai paminėjo ES agentūras veikiančias e, valstybių narių teritorijose. Ir norėčiau sužinoti, galbūt užduoti klausimą galėčiau. apie tai, ar yra buvusi kokia parengta ataskaita e, Eurlex misijos, kuri buvo įsteigta padėti suformuoti Kosovo institucijas ir siekti įstatymų viršenybės įtvirtinimo tam. Čia nebūtų kišamas politinė prasme į teisės saugą. Kadangi teisės saugai vadovavo Juleks e, misija, tai matome, kad kokia nors teismo darbas Kosove nėra labai pozityvus poveikio visuomeniai prasme, kadangi EULEX yra e, institucija vadovaujanti teismams ir stebinti e, rezultatus. Norėčiau sužinoti, ar kada nors EULEX misija atsiskaitė apie tai, kaip panaudojamos lėšos e, Kosove tai ką išgirdome iš pono Petrikat, mes norime sužinoti, ar pinigai pasiekia tuos, kuriems, kuriems jie skirti ir ar jie išleidžiami protingai ir pasiekia, padeda pasiekti tų tikslų, kam jie buvo skirti. Na čia paminėjau teisingumo sistemą, bet tai galėtų liesti ir kitus gyvenimo aspektus. Ačiū. Ačiū Jums už Jūsų informaciją. Taip pat ačiū už tai, kad uždavėte šį klausimą. Jau biudžeto kontrolės komitete apie ULEX kalbėjome daug. Mažiausiai du kartus dėl to važiavome, o gal net tris per keletą pastarųjų metų į Kosovą šiuo klausimu. Aš taip pat buvau nuvykusi ten, e, dalyvavau vienoje iš tų misijų ir mes e, su Leksu labai nemažai dirbome. Nelabai man malonu girdėti tai, ką jūs sakote e, dėl Eulekso efektyvumo. Man žinau, kad yra daug priekaištų, kuriuos galima ir Leksui e, pareikšti. Taip pat užsienio reikalų komitete buvo šią temą pateikta ataskaita, kurioje buvo atspindėtos panašios problemos. Užsienio reikalų komitetui buvo pateiktas laiškas, tačiau tai, ką jūs dabar ką tik papasakote, e, mane neramina ir manau, kad po vasaros atostogų uh, atostogų mes e, dar vieną misiją surenksime. Čia tos misijos labai brangios. Mm, manau, kad tai, ką Jūs pasakėte, reikia tikrai labai priimti domen. Dabar mums irgi įdomu, kaip viskas yra, e, kaip į viską yra žiūrima vietoje, kaip į Oleksą žiūrima. Mes priimame domen tai, ką Jūs sakėte. Ir jeigu turite daugiau informacijos, statistikos kažkokios, kaip e, efektyviai veikia teismai ar kažkokios kitokios informacijos, būtinai prašau mums, su mumis ją pasidalinti. Būtų gerai gauti tą informaciją anglų kalbą, jei yra tokia galimybė, nes e, mums kyla problemų su ne ES kalbomis Taigi e, jūs visiškai teisingai pasisakėte dėl lekso, bet dabar kaip tik proga kažką padaryti, kad e, viskas pasislinktų geresnė kryptimi. Taigi dabar e, atrodo daugiau nėra norinčių pasisakyti šioje konferencijoje. Ačiū ponui Seller ir Klimt. Dabar suteikiu žodį jiems, kad papasakotų, su kokia tema nori mūsų pažindinti. Sorry. Would you like to start? Okay. Uh, Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes visi žinome, kad regioninis bendradarbiavimas yra būtina sąlyga geriems kaiminystės santykiams. Kad santykiai tarp kaiminų būtų nustatyti e, stabilus, e, pastovus, draugiški, e, kad jie tokie būtų ir liktų. Žinoma, labai svarbu tarpusavio pasitikėjimas ir to tikrai negali nustatyti jokie teisės aktai. Kas nustato tarpusavio pasitikėjimą? Ogi kontaktai, tam reikalingas laikas, Reikalinga skirti laiko bendradarbiavimui, kad visi partneriai galėtų iš to pasisemti kažką naudingo. Visą tai ypatingai taikytina vakarų Balkanų valstybėms. Norėčiau padėkoti visiems atstovams, kurie iš jų atvyko. Norėčiau e, padėkoti už visus paaiškinimus. Žinau tik Albaniją, kitų e, valstybių padėties, nelab, su kitų valstybių padėtimi nelabai esu susipažinęs. Tad e, e, aš asmeniškai tiesiog e, labai norėčiau paprašyti, kad kuo platesnis vaizdas tų šalių mums būtų nupieštas. Kai matome Strasbūro Europos parlamentą, kai matome, kad dar yra vietų jame, tai tiesiog sakome, kad ES kol kas nebuvo baigtinis projektas laikome jums tas laisvas vietas, laikome jums vakarų Balkanų valstybių atstovams. Tai yra vienas iš mūsų integracijos tikslų. Ir to tikslo pasieksime tik tokiu atveju, jeigu žingsnis po žingsnio lydėsime tas valstybės ir padėsime joms judėti link ES. Čia ne vien apie, kal... apie laisvę ir apie klėstėjimą kalbame. Kalbame ir apie laisvę, e, apie teisę ir apie teisingumą. Visose šituose aspektuose mes irgi esame pasirengę joms, jums padėti, dirbti šioje srityje yra šešios vadinamos pagrindinės iniciatyvos, kurias įgyventinti ėmėsi Europos komisija. Tose iniciatyvose vienas iš svarbiausių momentų yra teisinės valstybės stiprinimas. Ir čia tikrai negalima nuvertinti šio dalyko svarbos. Mes norėjome, kad būtų atliktas, atlikta studija ir išsiaiškinta, kaip yra matomi, kaip žinomi tie projektai, tie tarptautiniai projektai skirti priešstojiniam laikotarpiui. Aš čia norėčiau padėkoti ponui, e, e, ponams, e, kurie prisidėjo, taip pat sekretoriatui, už bendradarbiavimą šiuo klausimu. Studija bus netrukus pristatyta, situacija labai neblogai atspindėta, tačiau ją vertinti ne visada lengva. Kadangi Tai yra be galo plati tema. Reikia atsižvelgti į įvairius tikslus, kurie yra užsibriežti, kurie yra pasiekti, į fondus skirtus priešstojiniam laikotarpiui, į šių šalių artėjimą prie ES. Visi tie planai yra Vidurinio laikotarpio planai kol kas iki 27 metų veiksmai numatyti nėra, tačiau e, e, viskam yra numatyta beveik 15 milijardų eurų. Aš optimistiškai esu nusiteikęs ir tikiuosi, kad to, šios šalis priartės prie ES. Tai yra be galo svarbu, nes šis regionas yra toks regionas, į kurį taikosi ir kitos šalis, sakykime, to, Turkija, Golfo e, įlankos valstybės, Rusija, netgi Kinija. Na, mums žodžiu, e, mūsų interesas yra E, padaryti taip, kad tos valstybės nuo mūsų nenutoltų. Pirmininkė suteikė žodį kitam kalbėtojui, kuris dėkoja ir pritarė tam, ką sakė kolega ponas Klins. Balkanų, vakarų Balkanų valstybės yra tokios valstybės, kurių piliečiai džiaugiasi, džiaugtųsi, jeigu galėtų prisijungti prie Europos Sąjungos. Kai kurios iš tų valstybių netgi nekantrauja tą padaryti. Na, situacija yra tokia, kokia yra. Ir mūsų prezidentė susitikimo pradžioje, mūsų pirmininkė susitikimo pradžioje labai teisingai pasakė, kad yra tam tikri kriterijai, kuriais vadovaujantis e, reikia e, stoti į ES. Tai yra Kopenhagos kriterijai. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad 1995 metais šie kriterijai buvo patvirtinti Europos vadovų tarybos E, taip pat yra dar kiti kriterijai, institucinio stabilumo, pavyzdžiui, kriterijus, e, valstybės testinumo, žmogaus teisų apsaugos, mažumų gerbimo, e, gyvybingos rinkos, Trečia, taip pat turi būti užtikrinta stojant į Europos Sąjungą teisė valstybės piliečiams į nuosavybę ir kad ta teisė būtų priderinta prie ES teisės standartų. Žinoma, ir artėjimas prie e, pinigų sąjungos ir e, kiti dalykai, tai yra be galo viskas svarbu. Ne visoms valstybėms tie kriterijai yra pasiekiami tam, kad valstybė galėtų pradėti dėrybas. E, valstybėje turi būti užtikrintas demokratinis stabilumas, e, apsau, e, mažumų apsauga ir kiti minimalūs dalykai. Dėl stojimo procese yra numatyta teikti Europos komisijai metinės ataskaitas. Tai yra proga įvertinti, jeigu nacionaliniai ištekliai naudojami neteisingai. Paprasčiau tariant, jeigu, jeigu yra korupcijos apraiškų. Taip pat reikia išdėstyti, kokių priemonių yra įmamasis pažaboti tai korupcijai ir kas yra daroma, kad e, lėšos skiriamos stojimui nebūtų nukreipiamos kitur. Ir kad e, ypatingai tos lėšos nepasidarnautų asmeniniam atskirų asmenų pralobimui kai kuriuose valstybėse narėse buvo pastebėtas žymus, pastebėta žymi pažanga, tačiau kiturgi kova su korupcija dar turi gerokai įsibėgėti. Tarptautinis bendradarbiavimas. Būtent taip pavadinta mūsų antroji konferencijos dalis. Taigi mes ir susitelksime ties tarptautiniu pasienio bendradarbiavimu. Aš suprantu, kokie nekartus gali būti jauni žmonės, tačiau yra tam tikri kriterijai, tam tikri standartai ir tų standartų bei kriterijų reikia siekti. Prieartėjimas prie Europos Sąjungos, prie, prie Europos Sąjungos turi eiti prieš, per e, bendradarbiavimo pastangas, turi būti gerinamos bendradarbiavimo e, sąlygos ir tas bendradarbiavimas turi būti grindžiamas teisinių pagrindų tarp ES ir regionų, kurie yra už jos ribų. Kreipiuosi į Jūs ragindamas eiti būtent šiuo keliu. Procesą test, stojimo reikia tęsti, nebūtinai vien ties juo apsistoti, bet jį reikia tęsti. Jeigu labai optimistiškai būsime nusiteikę, tai kai kurios iš tų valstybių įstos 2025 metais. Na, ar tai bus iš tiesų 25-ieji, o gal šiek tiek anksčiau, ar vėliau, to mes nežinome. Bet šiaip ar taip, iki to laiko reikia pasinaudoti visomis galimybėmis ir stiprinti bendradarbiavimą tarp ES ir vakarų Balko, Balkanų e, valstybių. E, ponas Klimtas apie tai kalbėjo. E, jis kalbėjo apie tai, koks svarbus valstybėms narėms bendradarbiavimas su ES. Žinoma, ES turi pasižiūrėti, kaip kovoti su tokiomis apraiškomis, kada kai kuriuose iš tų valstybių pastebimos e, didžiulės taikomos poveikio priemonės žmonėms, kad, tik, kad žmonės tik nenukryptų ES linkme. Ir, žinoma, reikėtų padaryti viską, kas mūsų galioje, kad procesai pagreitėtų. Pirmininkė, dėkoju. Na, o dabar e, studiją pristatys panas Rodrika Kerman. Tai nėra iš tikrųjų studija, tai yra briefingas, kas yra šiek tiek kitoks dalykas. Briefingo tikslai yra pasvarstyti ES finansavimo vakarų Balkanose veiksmingumą ir matomumą, ypač daugiau dėmesio skiriant tarp valstybiniam bendradarbiavimui. Reikia pabrėžti, kad tai nėra vertinimas ar ne kritika dėl pasiektų rezultatų. Tyrimas kol kas dar vyksta, mes ir toliau žiūrime įvairius dokumentus, kuriuos gauname iš e, NIR generalinio direktorato ir kitų šaltinių, kaip minėjau iš pat pradžių. Kadangi tai yra briefingas, o ne studija, tai jo apimtis yra, yra ribota ir biudžetas ribotas. Todėl tas tyrimas susideda iš pokalbių su nedideliu skaičiumi strateginių suinteresuotų subjektų Ir tai yra generalinis direktoratas, ne delegacijos Vakarų Balkanuose ir kai kurios valdymo institucijos iš valstybių narių, kurios bendradarbiauja tarp valstybinių mastų pagal programas. Ir taip pat mes e, skaitome viešai prieinamą informaciją, pavyzdžiui, vertinimo ataskaitas, gairės skirtas vertinimams e, ir taip toliau. Trumpai apžvelgsiu finansavimą. Apskritai, per pirmąjį palaikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų buvo iš viso skirta 11,5 milijardų eurų, skaitant Turkiją Per antrąjį IPA laikotarpį skirta 11,7 milijardo. Nacionalinės programos sudaro didžiąją dalį e, tų asignavimų, apie 70 procentų. Kai dėl vakarų Balkanų nacionalinės programos sudaro apie 4 milijardus eurų e, Europos finansavimo o regioninės programos, įskaitant Turkiją, sudaro apie 3 e, milijardus eurų. Konkrečiai, jeigu kalbėsime apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp IPA šalių Vakarų Balkanuose, tai jis sudaro apie 83,3 milijoną. Per IPA 1 palyginimui galiu pasakyti, atrodo paviršiniškai tarsi tarpvalstybinis bendradarbiavimas sumažėjo, nes IPA 1 sudarė 27 milijonus eurų, bet 23 iš jų buvo skirta tarpvalstybinio bendradarbiavimo programams su Kroatija taip pat. Taigi, jeigu atimsime tos 33 milijonus, tai per IPA 2 turime 83,3 milijoną, palyginti su 64 milijonais per IPA1 laikotarpį. Tai tarp prasiminis bendravimas tarp šalių Vakarų Balkanuose gavo didesnį finansavimą. Svarbiausios bendravimo temos yra turizmas, kultūros ir gamtos paveldas, aplinkos apsauga, užimtumas ir socialinė įtrauktis. Manau, kad Svarbu pripažinti, kad įvyko reikšmingų pokyčių perinant nuo IPA 1 prie IPA 2. Ypač daugiau dėmesio skiriama rezultatams. Ir Europos komisija yra pateikusi įvairias gairias šią prasme ir konkrečios gairės, kaip stebėti ir vertinti tarp valstybinį bendradarbiavimą. Taip pat e, geriau derinama IPA ir nacionalinė politika programų rengimo laikotarpiu. E, teminės dėmesys šiek tiek susilpnėjo, bet jis, tai yra padėjo, jis turėtų padėti geriau suprasti, kaip kokių pokyčių duoda parama. O dėl matomumo, tai žinoma, daugiau pabrėžiama informatumas ir tai yra akivaizdu iš įvairių dokumentų, įvairių gairių ir diskusijų su, su interesuotomis šalimis, su kuriamis kalbėjomės, kalbėjomės didžiai nėra generalinėme direktorate delegacijose ir vakarų Balkanuose. Svarbiausiai pokyčiai, apie kuriuos sužinojome, kurie daug reiškia tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, yra susijęs su valdymo supaprastinimu. Ypač e, viena valdymo institucija, viena, kiekvieno, kiekvienai programai yra viena valdymo institucija ir partneriai e, kaiminėse šalise pateikia bendrą paraišką ir bendrą pažangos ataskaitą palyginti su praeitimi, kai buvo dubliuojamos tos institucijos atitinkamuose šalyse partneriuose. Žinoma, per trumpą pristatymą sunku pateikti visus pokyčius, bet būtent mūsų e, pokalbininkai mano, kad tai yra svarbiausi pokyčiai. Manau, turbūt trumpai pagalvoti, ką mes turime galvoje, kai sakome veiksmingumas. Tai yra mastas, kokiu programos duoda rezultatų. O rezultatai reglamente 236-2014 apibriežti kaip e, produktai, rezultatai ir poveikis. Produktai, na, rezultatai tai yra tvarus pokytis, pokytis rezultatuose, institucijose, sistemose ir taip toliau. Kas yra finansinės paramos būtent tikslas. Produktai nėra rezultatų pakaitalas, bet be rezultatų Produktai taip pat nedaug pasakys, kas pasikeitė. Na ir iš tikrųjų paprastai nedaug e, tyriamas, koks poveikis padarytas, nes taip sunku padaryti, tol mes daugiau kalbame apie e, elgesio tvarius pokyčius ir panašiai. Įvairiuose dokumentuose šiaip kalbam apie įvairius dalykus, kalbam apie, apie rezultatus, produktus ir taip toliau ir taip toliau. Todėl svarbu turėtų aiškę sistemingą apibriežti, ką visą tai reiškia. Bet kaip ten bebūtų, rezultatai yra svarbu. Perinant prie pridėtinės vertės, kurią sukuria ES finansuojamas tarp valstybinis bendradarbiavimas, turėčiau, tai reikia pasakyti, kad e, čia nekalbame apie finansavimo bendrą poveikį šiame kontekste. Mūsų buvo parašyta daugiau dėmesio skirti prasybiniam bendradarbiavimui, taigi mes ieškome tos, kokia čia yra pridėtinė vertė ir kokie yra rezultatai. Tarp valstybinis bendradarbiavimas, kurį finansavo ES, E, suteikia įvairios pritinės vertės. Visų pirma, tai yra finansavimas labiau nutolusiems regionams, kurie kitaip negauna lėšų. Užpildomos spragos, e, daugiau dėmesio skiriama apleistiems sektoriams ar e, sritims. Kaip mes suprantame, tai nebliuoja kito finansavimo, nes nacionalinės programos dažniausiai skirtos plėtoti nacionalinių institucijų ir sistemų pajėgumus Daugiau dėmesio skiriame tokiems minkštiems tikslams. Tai yra geri kariniai santykiai, ką sunku labai išmatuoti. Ir tas finansavimas prieinamas partneriams turintiems menkesnius pajėgumus, pavyzdžiui, vietos valdžiai nutolusios regionuose, nevyriausybinėms organizacijoms. Ir mm, mums buvo teigiama, kad IPA 1 padėjo sustiprinti tokių organizacijų pajėgumus e, valdyti ES finansavimą. E, finansavimas yra lankstus ir jis pridarintas prie vietos poreikių. Čia yra svarbi bendruomenė, jos nusaibės jausmas projektuose. Tačiau jaučiame, kad galbūt trūksta ryšio su nacionalinė politika e, po programavimo etapo ir dėl to galbūt tai riboja tarp valstybinės bendradavimo vertę. Bet apskritai e, atsakymai yra tokia, kad papildoma vertė yra stipri ir gerai prisideda prie kito ES finansavimo. Toliau kalbant apie tarpvalstybinės bendradavimo rezultatus, kas pasikeitė būtent e, dėl šio finansavimo tame, kaip e, gyventojų grupės bendradarbiauja ir taip toliau. Tai labai daug buvo sakoma, kad čia buvo poveikiai sustaikymui ir pasitikėjimo kūrimui e, siekiant. Taip padeda nugalėti istorinės įtampas, susiskaldimą. Sustiprėjo tarptautinis bendradavimas tarp viešųjų administracijų, nacionalinių ir vietos lygmenių. Per pirmąjį po raundą 17-13 metais e, suinteresuotos šalis, kurios paprastai dirb, nedirbdavo kartu, suartėjo. Atsirado bendras supratimas apie problemas, kurios liečia pasienio regionus, aplinkos, socialinę prasme, kultūros paveldo taip pat. Tačiau tarp valstybinis bendradarbiavimo vertinimas IPA vienas laikotarpiu aiškiai parodė, kad yra labai mažai esminės informacijos apie rezultatus. Ir tokia ir mūsų patirtis buvo daug anegdotinių pavyzdžių, buvo išsakoma apie tai, kas pasikeitė, bet sistemingai tai nėra užregistruota ir išanalizuota. Ir mums atrodo, kad, kad e, šiek tiek susidurėme su aido efektu, kad kartais tie pavyzdžiai yra tiesiog ekstrapoliuojami ir su, jų poveikiai sustiprinimas, nebūtinai tai pateikia bendrą visą vaizdą. Aš nesakau, kad tie rezultatai perdedami, bet tiesiog e, bendro vaizdo tiesiog nematome. Kai dėl IPA antrojo laikotarpio, tai čia yra ankstyvas e, įgyvendinimo etapas, sunku pasakyti, kas jau pasikeitė, aišku, daugiau, e, daugiau pabrėžiamas stebėsena ir rezultatų vertinimas. Ir klausimas yra, ar tas ataskaitos ir analizė bus parodys geresnę praktiką. Palyginti su EIPA 1 tarpvalstybinio bendradarbiavimo rezultatais. Kol kas nėra pakankamai informacijos dėl to, kas iš tiesų pasikeitė. Na ir toliau pakalbėsiu apie matomumą. Išanalizavome įvairius dokumentus, įskaitant tarybos išvadas patvirtintas 15 metais, kur pabrėžiamas būtinumas gerinti komunikaciją ir žinojimą apie ES finansavimą e, e, plėtros šalise. Taip pat yra dešimties puslapių informacijos ir komunikacijos programa skirta IPA 15 ir 16 metams. Ir ji tęsiasi iki 20 metų. Ji minėjo didėjantį supratimą ir informatumą, tačiau daugiau dėmesio skiriama komunikacijos ir matomumą veiklai, paminimas apžvalgos ir nuomonė apklausos, bet netiek jau daug. Taip pat esame informuoti, kad e, komisija turi konfidencialią komunikacijos e, strategiją, kurios negalime komentuoti, e, nes ji yra konfidenciali dėl priežasčių, kurios šiek tiek buvo, apie kurias buvo užsiminta netrukus. Nėra generalinis direktoratas minėjo, kad išorės veiksmų tarnyba jos komunikacijos darbo grupė turi tris narius, greitai turės keturis. Ir manau, e, e, mes esame informuoti, kad jie koordinuoja savo veiklą su komisijos NIR direktoratu. Taip pat mes kalbėjome, domėjomės e, komunikacijos ir matomumo reikalavimas gyvendinantiems partneriams, bet ten kalba apie komunikaciją ir matomumą bet ne apie žinių skleidimą ir taip toliau. Gairių pavyzdžiai rodo, kad norint įvertinti matomumo ir komunikacijos veiklos efektyvumą, reikštų pateikti to matomumo veiklos pavyzdžių. Bet tai nerodo, ar tai yra veiksminga. Tiesiog pasakoma, kad tokie tai dalykai buvo na, padaryti. E, kalbant šiek tiek konkrečiau apie tai, kas vyksta matomumo veikloje ir kas, koks yra tas to finansavimo matomumas, tai e, veiklos yra įvairiausios, daug tai yra pabrėžiama, kaip minėjau, yra patiktas įvairios gairės apie tai ir manoma, kad tai gerina situaciją palyginti su IPA vienas etapu. Ir Žinoma, naudojami kai kurie naujoviški metodai, pavyzdžiui, palaustalo diskusijos, įtraukiant paramos gavėjus iš tolimų regionų, pasienio regionų, kurie, kai jie kartu aptarė savo patirtį su prie, sprendimų prieimėjais centrinėse institucijose. Tai gana įdomus požiūris į mokymas, bet geras būdas stiprinti ir matomumą. Tai yra ir daug kitokių pavyzdžių panašių į šį. Pašnekovai mums e, sakė, kad komisija mano, kad matomumas yra neblogas. E, ji naudoja tokius e, rodiklius kaip finansavimo paraiškos, pavyzdžiui. Na, aš manau, kad matomumas didesnis tarp žmonių, kurie prašo paramos, bet nebūtinai tai liečia platesnę visuomenę ir neparodo, kaip tai priima visuomenė ir kaip suprantamas tas Europos finansavimas ir pati Europos Sąjunga. Atrodo, kad yra nedaug sistemingo tyrimo apie tai, kaip tas matomumas, koks jis yra. Mes klausėme partnerių, ar jie gali pateikti e, nuomonę klausų ar e, apžvalgų pavyzdžių. Buvo sakoma, kad daroma tai buvo visose šalyse, bet aš manau, kad e, tose šalyse, kur kalbėjomės su delegacijomis, ne vienas negalėjo pateikti nuomonės apklausų ar apžalgų pavyzdžio, ypač jeigu kalbėsime apie tarpvalstybinio bendradarbiavimo finansavimą. Aš neskau, kad tai nebuvo daroma, Tiesiog, kad žmonės, e, su kuriais kalbėjomės, nežinojo, ar tai buvo daroma. Ir tuo neužseimant, iš tikrųjų sunku suprasti, kiek veiksmingas yra tas, e, veiksminga ta komunikacija ir matomumas, informuojant žmonės, didinant supratimą ir bandant sužinoti, ar žmonės e, neturi kartais klaidingo supratimo apie tai, kas vyksta. Taip pat mums įdomu, kad e, matomumo veik, didinimo veikla, ar ji, ar jos poveikis sutelktas tarp valstybinės regionuose iš tikrųjų. Mes siūlome, kad mm, siekti reikia, kad daugiau gyventojų apie tai žinotų, bet iš turimos informacijos ir pokalbių neaišku, ar tai iš tikrųjų vyksta. Kaip jau minėjau anksčiau, IPA vienas tarpvalstybinio bendradarbiavimo vertinimas, vertinime trūko rezultatų vertinimo ir mes manome, kad tai yra e, praleista proga didinti informatumą ir, supra, ir žinojimą. Nes jeigu konkrečiai išryškinį, kas pasikeitė to finansavimo dėka, tai geras yra argumentas, o ne pasikliauti anegdotais, kurie, kurios kuria žmonės esantys sistemos dalimi. Nes jeigu gali nurodyti, kokie sisteminiai tyrimai yra atlikti, tai tai šiek tiek stipresnis argumentas negu kad kartoti tos anegdotinius duomenys. Taigi pabaigai <clears throat> siūlytume, kad reikia gerinti rezultatų ir poveikio vertinimą. Na, poveikis yra sudėtingas dalykas, man atrodo, visoms institucijoms. Bet aišku, kad reikia gerinti rezultatų vertinimą. Yra daug duomenų, aišku, kad komisija eina tinkama kryptimi nes vis dažniau kalbama apie rezultatus ir žinau, kad komisija e, ketina skelbti konkursą pajėgumų korimui stebėti ir vertinti e, nutolusius regionus ir stiprinti pajėgumus ten. Kaip ten bebūtų, reikia sistemingiau ir solidžiau vertinti tuos rezultatus dėl, būtent dėl to, kas, kas keičiasi, kaip žmonės bendrauja, kaip jie vieni kitus suvokia, suvokia, kaip veikia institucijos ir sistemos. Tai turbūt taikytina ne tik tarp valstybiniam bendradarbiavimui, bet ir apskritai ypač finansavimai. Na ir turbūt mažiau reikėtų pasikliauti tokiais anegdotiniais duomenimis, kurie nebūtinai atspindi platesnių gyventojų sluoksnių patirtį apie tai, kaip jie suvokia ES finansavimą. Turbūt reikia taip pat pabrėžti ir e, kritišką socialinį mokymąsi. Na, praeitėje labiau buvo daugiau dėmesio buvo skiriama atskaitomybei. E, tarsi būtų e, vertinama, kas padaryta, bet e, neįvertinama, kas išmokta. Ir sakyčiau, kad atskaitomybė be išmokimo yra ribota atskaitomybė. Jeigu tik tai žinai, kad, kad gali pasakyti, kad tiek žmonių buvo apmokyta, tiek renginių buvo surenkta įvairiausiose vietose, bet negali pasakyti, kas dėl to pasikeitė, tai turbūt e, čia yra tam tikra spraga taigi reikia sistemingiau analizuoti, kaip viešai viskas suprantama ir e, kiek yra žinoma apie tai. Ir nors procedūros buvo gana supaprasnos, bet iš mūsų turimų žinių aišku, kad yra norėtųsi, kad būtų toliau supaprastinamos administracinės procedūros paramos gavėjams, kiek tai įmanoma, remiantis įvairių taisyklių ir reglamentų ribomis. Bet tai pabrėžčiau, kad yra daug duomenų rodančių, kad komisija eina tokia kryptimi. Bet negalime pasakyti, kas iš to išeis. Nes, kaip sakiau, IPA 2 dar yra ankstyvajame įgyvendinimo etape. Ir nebūtinai galima kol kas laukti kažkokių ženklesnių rezultatų. Taigi tiek norėjau pasakyti, kaip sakiau, dar šį darbą tęsame. Ir pagrindinės išvados gali šiek tiek pasikeisti. Für die Generaldirektion NIR, die IPA-Koordination Andrelis. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Andrelis. Uh, Ačiū pirmininkė gerbiami parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti Vakarų Balkanų reikalų direktorės vardu. Ji negalėjo šiandien atvykti, kad ir kaip norėjo, tad paprašė manęs jai atstovauti. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Dėkuoju už visą teikiamą informaciją. Ji labai palengvina mano darbą, mano gyvenimą. Šiek tiek e, papasakosiu apie skirtumą tarp e, šalių programų ir e, daugia šalių programų. Pakalbėkime apie tai, koks yra veiksmingesnis paužiūris. Aš, aš per daug nekalbėsiu apie šalims skirtas programas, nes daugelis čia esančių pareigūnų ir taip žino viską apie tai, bet galbūt daugelio šalių daugia šalės programos gali būti įdomesnės, kalbant apie jų centralizuotą pobūdį, valdant iš Bruselio 70. 75 procentai pagalbos pagal šias programas skiriama siekiant spręsti konkrečias problemas nustatytas nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose. Neseniai vyko strateginis dialogas su šiuo parlamentu, apie tai kalbėjome šalių programuose yra labai aiškus atsakomybės aspektas. Teikiami pasiūlymai dėl programų ir tie pasiūlymai turi atitikti strateginiuose dokumentuose nustatytus sektorių prioritetus ir kartu e, turi būti atsižvelgiama į plėtros strategiją, teisinę valstybę, pagrindinės teisės, demokratinių institutų stiprinimą, žinoma, įskaitant e, viešo administravimo reformą, ekonomikos plėtrą ir konkurencingumą. Daugia šalis programos įpa kontekste gana svarbios, galbūt e, paminate per e, penktąjį, e, šeštąjį plėtros raundą dar apie tai nekalbėjome, bet dabar e, šios programos sudaro jau 20 procentų IPA priemonių ir tai gana svarbu šiame plėtros laikotarpyje programos skirtos tam, kad būtų papildomos konkrečioms šalims skirtos programos. Ir uh, intervencijos priemonių įmamasi tik tai, jeigu akivaizdžiai reikia bendratarpiauti arba yra kokiu nors tarp valstybinių problemų, reikia koordinuoti veiksmus, norima kurti tinklu, tinklus arba finansuoti regioninę infrastruktūrą. Žinoma, turi būti um, glaudis anglauda tarp valstybių narių, uh, dalyvaujančių uh, Daugia šalise programuose vyksta įvairūs e, sustikimai, renkiančias programas, šalise veikia kontaktiniai centrai, nacionaliniai IPA koordinatoriai. Jie dalyvauja ir rengiant e, šalių programas, ir daugia šalės programas. Yra įvairios intervencijos kryptis pagal šias daugia šalės programas, trumpai pristatysiu jas. Pirmiausia, tai horizontalioji parama sektoriaus politikai ir reformams. Tai masto ekonomiją, turime teikti patarimus įvairioms šalims e, tokiais klausimais kaip politikos rengimas, e, įrodymais grindžiamas e, bendratarpiavimas statistinių duomenų srityje, nacionalinės politikos formuluočių tobulinimas. Akivaizdu, kad tai masto ekonomija, nes naudojami tie patys paslaugų teikėjai Mm, kuriuos remia įvairios tarptautinės organizacijos, tokios kaip EBPO, Pasaulio bankas ir kitos, taip pat teikiančios konsultacijos įvairiams šalims. Be to prisidedama prie Erasmus Plus programos, e, kuri šiuo metu yra labai paklausi įvairiose valstybėse ir, žinoma, e, valdoma centralizuotų būdų. Taip pat e, tai parama pilietinį visuomenį ir žiniasklaidai, tai taip pat organizuojama centralizuotų lygmenių, dalyvauja ES delegacijos įvairiose valstybėse siekiant užtikrinti kad būtų dedamos pakankamos pastangos pilietinį visuomeniai ir žiniasklaidai remti. Kitas dalykas yra įvairios struktūros ir tinklai, galiu paminėti vos kelias iš jų. Žinoma, čia siekiama dalytis e, gerai patirtami žiniomis, plėtoti politinį bendradarbiavimą. Tai gana svarbi savoka IPA programuose viešo administravimo reformos, remiame nacionalinę viešo administravimo mokslo įstaigą kuri padeda įgyvendinti reformą šioje srityje. Ir e, kitas aspektas yra teisinė valstybė. E, pavyzdžiui, e, prokurorų tinklas, kuriame keičiamas informacija tarp prokurorų siekiant persikėti už nusikalstamą veiką arba mm, prekyba žmonėmis tam tikrame regione, transportas, aplinka, prekybos palengvinimas, remiame CEFTA, remiame švietimo platformas ir bendradarbiavimą šioje srityje. Galėsiu atsakyti paskui klausimus, jeigu tokių turėsite. E, taip pat e, yra investicijos vietos lygmenių. Nemažai e, junglumo problemų kyla tarp valstybių narių, regionuose, tarp vairių miestų, vakarų Balkanų šalise, tai yra Europos vakarai, reikia koordinavimo šioje srityje. Tad išvelgiame aišku poreikį investuoti į tikslinius projektus regioniniu mastu, siekiant užtikrinti į panaudos gavėjų ir ES valstybių narių junglumą, siekiant spręsti klimato kaitos problemas, didinti konkurencingumą. Pagrindinė prie, priemonė, pagalbos priemonė Vakarų Balkanuose e, yra viena vertus finansavimo šaltinis, kita vertus svarbi koordinavimo platforma. Įvairios finansavimo įstaigos Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, kitos organizacijos dalyvauja šioje platformoje, kaip ir valstybės narės ir kiti subjektai. Taip siekiama pasinaudoti sverto priemonėmis, norint paskirstyti dotacijas ir įgyvendyti sėkmingus investavimo projektus. Be investavimo projektų yra tiksliau būdu paskirstomos e, lėšos aplinkosaugos tikslais, e, įmonių plėtros tikslais, pavyzdžiui, inovacijų srityje. E, taip pat siekiama remti mažasis ir labai mažas įmonės, kurios gali būti labai sėkmingos. Dabar e, tas pats, kas vyko rytų Europoje, prasidėjo ir vakarų Balkanuose, kaiminysės regione vyksta neblogas bendradarbiavimas tarp valstybinių mastų pagal tarp valstybinio bendradarbiavimo programas. Taip e, skatinami geri e, kaimynų santykiai tarp valstybių ES ir regiono šalių ir tarp pačių regiono šalių taip pat. Dar vienas komentaras susijęs su šia programa būtų e, susitaikymo ir e, gerų e, kaiminių santykių rėmimas. Būtent tai siekiame daryti ir mes jau minėjome kelias programas, jaunimo bendratarbiavimas junglumo užtikrinimas ir kiti dalykai. Galima būtų pateikti ir kitų mums svarbių pavyzdžių. Mums būtų svarbu remti e, teisingumą, pilietinį visuomenį regioninių lygmenių, e, rekom įvairias iniciatyvas, e, kovą su nusikalstamumu, taip pat remiame susitaikymą, bandome padėti e, šalies viduje perkeltiems asmenims. Dar vienas rytis yra ekonominio valdymo rytis. Labai svarbu remti ekonomikos reformų programas, atsižvelgiant į vertinimą, pagal kurį remiamos reformos vietos lygmenių. Taip pat siekiame remti ir nacionalinės reformas. Yra nustatyta tam tikra darbo tvarkė ir mes dirbame su tam tikrų programų rinkinių, e, transporto tinklų, energetikos ir kitose sritise. E, visur taikomos gana aiškiai apibrieštos sutartys, taip pat remia investicijas Investavome kol kas 700 e, milijonų mm, eurų į e, geležinkelius. E, taip pat buvo numatytas bendras finansavimas 2,4 milijardo iš IFA fondo. Yra nemažai ir bandomųjų projektų. Esame investavę 83 milijonus eurų į tokius bandomosius projektus. E, tai labai nedidelės programos, devynios programos, devynios e, sienos e, ir tam skiriama truputį virš milijardo per metus maždaug ir labai svarbu užtikrinti, kad būtų įgyvendinami rezultatai, kuriuos norime matyti. Jau sulaukėme labai gerų atsiliepimų apie um, tarp valstybinio bendradarbiavimo programas, ypač iš pilietinės visuomenės organizacijų. Be to, daugelės savivaldybių, kuriamis specialūs e, padaliniai dirbantis šioje srityje, koordinuojantis e, veiksmą, užtikrinantis matomumą, e, tai vieninteliai fondai, kuriais galima naudotis pasienio regionuose. Uh, ir um, tiesioginės naudos gavėjos yra paprastos organizacijos, kurios dirba vietose. Tarp valstybinis bendradarbiavimas be tokio finansavimo tiesiog negalėtų vykti. Ir mes akivaizdžiai matome, kad pagal šią programą stiprinami tarp valstybiniai ryšiai e, ne tik tarp žmonių, bet ir tarp e, pilietinės visuomenės organizacijų, e, tarp pačios pilietinės visuomenės atstovų ir e, bendras programas įgyvendinamų institucijų. Galėčiau pateikti Jums e, pavyzdžių susijusių su įvairiomis temomis, kurios yra svarbos vietos valdžios institucijoms ir vietos bendruomenėms. Tai vietos e, plėtra, aplinkos apsauga, kultūrinė veikla. Pavyzdžiui, kultūros tikslai ir iniciatyvos yra labai svarbi tema. Pernai buvo gyvendinta 13 projektų, kurių vertė buvo 7 milijonai eurų vykdomos įvairios iniciatyvos, siekiama apsaugoti paveldą ir net mm, neseniai, birželio mėnesį, buvo išleistas leidinys, kuriame pasakojama apie tai, kas įgyvendinama. Be to, galbūt girdėjote apie Vyje Dinariką, tai yra viena iš tarpvalstybinio bendradarbiavimo uh, E, programų, e, tai yra žygių maršrutai e, Vakarų Balkanų šalise, per Kosovą, per kitas šalis. Tai yra labai populiarūs vaikščiojimo maršrutai, ten labai graži gamta. Pabaigai pridursiu, kas yra veiksmingiausia, kas turi didžiausią pridėtinę vertę. Konkrečiom šalims skirtos programos arba daugia šalės programos. Negalima vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą, tos programos labai skirtingos ir viena kita papildo. Daugia šalės programos labai akivaizdžiai skatina regioninį bendradarbiavimą, konkrečioms e, šalims skirtos programos skatina e, bendradarbiavimą šalies viduje. Užtikrinamas gana didelis lankstumas, e, įgyvendinimo greitis nes nacionalinėms programoms e, taikomi kitokie reikalavimai. Vietos e, lygmenių galbūt ta sistema yra šiek tiek sudėtingesnė e, pati struktūra ir tokioms programoms reikia gyventinti daugiau laiko nacionalinių lygmenių, palyginti su daugia šalėmis programomis, kurios yra centralizuotų būdų valdomos. Bet kuriuo atveju techninio požiūrio programavimo priemonėmis ir kitaip bandome užmėgsti tą politinį dialogą su šiomis šalimis visais ligmenimis ir nacionaliniu, ir regioniniu. Ačiū labai. Vielen Dank. Ich, ich kann Sie da jetzt noch nicht vom Haken lassen, weil wir machen, wir machen diese Sitzung heute. Dėkoju. Šį posėdį surengėme šiandieną dėl to siekdami išsiaiškinti, kodėl tiek mažai bendradarbiavimo vyksta tarp vakarų Balkanų valstybių, kodėl to bendradarbiavimo negali būti daugiau. Mes manome, kad tai būtų labai teigiamas dalykas ir e, tai dar būtų papildomas vienas ekonominio augimo veiksnys. Aš šiek tiek esu nusivylusi, mm, kad to nėra, bet norėčiau išsiaiškinti, ką dar galima išpešti iš to tarp valstybinio bendradarbiavimo. O klausimas būtų, kodėl tiek mažai fondų yra, mm, kodėl komisija daugiau neinvestuoja, spręsdama šiuos klausimus, būtent mm, spręsdama uh, važinėjimo be vizų klausimą, vystydama priekybą tame regione prieš jam įsiliejant į Europą. Taigi klausimo esmė būtų, kodėl daugiau to bendradarbiavimo nėra. Na, e, šalyse anksčiau nebuvo jokios e, struktūros e, praktiškai, kai prasidėjo visas procesas panašiai kaip uh, es valstybėse narėse, todėl reikia, kad įsitrauktų valdžios institucijos, kad būtų kuriami specialūs padaliniai, dalyvautų sekretariatas, kad būtų kuriamos tos struktūros, kad būtų galima tinkamai gyveninti į pavienas priemonės ir perėti prie į du. Kolega iš Regio generalinio direktorato dar kalbės apie tai, kad IPA priemonės taikomos daugelėje Balkanų šalių, bet dar intensyviau IPA valstybėse. Kalbant apie vidaus priekybą regionų viduje, tai plėtojama, minėjote, regioninį priekybos lygmenį ir e, žinoma, tam reikia laiko. Yra steigiamas regioninio bendratarpiavimo centras padedant e, komisijai, kad e, būtų sprendžiamos problemos susijusios su žmonių judumu. E, kitais aspektais yra imamas įvairių priemonių siekiant palengvinti tranzitą, mūtinės procedūrų vykdymą. Tai bandome daryti ir tai yra vienas iš svarbiausių elementų. Tikriname kiekvienos individualios šalies ekonominės plėtros programas, žiūrime, ką pavyko uh, konkrečiai gyveninti vietos lygmenių ir matome du paprastus faktus. Prasidėjus procesui jau matoma tam tikrų teigiamų pokyčių, galbūt nepaminu konkrečių skaičių, bet šiais metais tikrai gerokai suaktyvėjo vidaus priekyba tarp regionų pavyzdžiui, Serbijos priekyba su Bosnija ir Hercegovina, tai yra daug svarbiau nei priekyba su Turkija, Rusija arba Kinija. Būtent tai norime plėtoti kuo labiau. Ačiū. Habaladoras vom griechischen Parlament, bitteschön. Balauras iš Graikijos parlamento. Prašom įsijungti mikrofoną. Ah, it's right. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ačiū pirmininkė. Aš kaip nuolatinės ekonominių reikalų e, komiteto e, Graikijos parlamente narys norėčiau patikslinti savo poziciją. Jis stabili ir tvirta ir aiškiai išreikšta. Mes aiškiai pasisakome už tarptautinį bendradarbiavimą visame regione Balkanuose, taip pat ir finansinį, ir, Europų, ir bendradarbiavimą Europos fondų valdymo srityje. Mes diskutavome daug šiuo klausimu regioninėje konferencijoje, mes kaip Graikijos parlamentas šiame, šioje e, konferencijoje dalyvaujame. E, ji apima e, Jonijos, Adrijos jūros bei Juodosios jūros regionus. Aišku, kad jeigu darbai vyks efektyviai, tai regioninis bendradarbiavimas irgi sklandžiau vyks. Vėlavimai įgyvendinant programą. Vyko dėl įvairių priežasčių, dėl įvairių dalykų, su kuriais reguliariai Balkanų regionas susiduria. Mes asmeniškai šiame regione turime didelių projektų, didelių planų. Manau, kad kai kurie iš jų jau išvydo dienos šviesą. Pavyzdžiui, kelių, antžeminių kelių moderniza, tinklo modernizavimas. E, Balkanų regionas e, sujungė savo kelius su Agnatijos miestu Graikijoje, taip pat yra ir kitų projektų, tačiau reikia, kad mes e, susipažintumėm su daugiau įvairių aspektų ir priimtumėm juos domen. Kaip ir, kaip sakykime, E, portalas įėjimas į Rim, Ferom, į Bulgariją. Jeigu tai įgyvendinsime, problemų iš karto sumažės ir e, sąlygos vystimuisi pagerės. Sanglaudos darbai, vystimo darbai, Visa tai yra mūsų planuose ir Graikija aktyviai juos įgyvendinama dalyvaudama tokio tipo projektuose. Vakarų Balkanų valstybės visą laiką yra mūsų vyriausybės organizuojamos konferencijos centre. Paskutinį kartą ši konferencija buvo organizuota pernai pavasarį. Bulgarija, Graikija, e, Mm, surengė viršūnių susitikimą ir Graikijos ministras pirmininkas taip pat vakar pasisakė toje organizacijoje. Tokioje svarbioje organizacijoje Bal vakarų e, Balkanų valstybėms. Balkanų valstybių bendras vystimasis, pavyzdžiui, Serbija, Serbijos ar, ar e, buvusios, e, Makedonijos buvusios Jugoslavijos Respublikos vystimasis ne tik mūsų bendrapiliečių gyvenimo lygį pakels, bet ir padės siekti mūsų visų siekiamų bendrų sanglaudos tikslų. Man atrodo, kad būtent tokia yra Prespeso Graikijos regiono, regiono susitarimo esmė, kuri taip pat įtako ir Albaniją. Tai stiprins šių šalių pasienio infrastruktūras bei įmonių bendradarbiavimą. Brangus kolegos, Graikija yra vystimo ir klėstėjimo svarbus taškas. Vystimos ir klėstėjimo svarbus taškas. Dėja, Balkanus labai paveikė daug neigiamų faktorių, kad ir pirmasis pasaulinis karas, nepamirškime populizmo, nacionalizmo ne, ne, ne, ir ne, nepamirškime to, kad kalbant apie naują Balkanų stiprinimo politiką, Europos požiūris nėra vien buhalterinis. Reikia tiesiog susidaryti bendrą istorinį vaizdą. Tas vaizdas nuolatos gerėja ir atsižvelgiant e, į viską reikia tendencijas stiprinti. Kolegos daug kalbėjo apie energetiką, apie skaitmeninį valdymą ir kitus dalykus. Visa tai turėtų būti atspindėta regioninių ir nacionalinių lygių, pavyzdžiui, priekybos ir pramonės rūmai. Ar yra numatyta, kad priekybos ir pramonės rūmai dalyvautų šiame judėjime? Ką galima pasakyti šiuo požiūriu apie vietinę regioninę valdžią? Pavyzdžiui, mūsų regione, Prespes mieste, susitiko Aleksys Sipras, mūsų premjeras ir ponas Alefas. Labai e, gražus, labai, labai ten gražu, tačiau ši vietovė susiduria su didelėmis aplinkosauginėmis problemomis. Čia reikalingos inovacijos. Žinoma, taip pat yra toks klausimas kaip migracija, jo irgi negalima praleisti nemačiomis, jį reikia spręsti. Šiaurės Graikija gali tapti vystimosi varikliu. Svarbiausia, kad pati Europa nevėluotų ir kad pati Europa rodytų didesnį entuzijazmą. Pirmininkė, pasakysiu puiku, kad žmonės bendrauja, tačiau vien to bendravimo nepakenks, e, ne, nepakaks. Reikia didesnio entuzijazmo, nes gali susidaryti didžiulė tuštuma vakarų Balkanuose, kurią mikliai ruošiasi užpildyti kitos valstybės. Tikriuosi, turi, suprantate, ką turiu galvoje. Berlyno susitikime ponė Mogerini pasakė, kad Prespeso susitarimas tarp Graikijos ir Lerimo yra e, geras dalykas Europai, tačiau reikia jį paremti. Ačiū. Pabandysime atsižvelgti į tai, ką jūs ką tik tais pasakėte, tačiau mes daugiau užsima, užsimame finansinių dalykų kontrolę. Aišku, diplomatiniai dalykai mus taip pat domina, tačiau šiame kontekste kiek mažiau. Na, jeigu jūs galėtumėte bent teigiamą žinę paskleisti, tiek jūs, tiek mes, tai jau būtų gerai. Na, žinoma, dėl to mes čia ir susirinkome. Ponas Peterle. Dėkoju, kalbėsiu sloveniškai. Tai angažiran v državah Zahodnega Balkana. E, visai nesen, pastaruoju metu buvau e, įsipareigojęs dirbti darbą Vakarų Balkanų šalise, todėl aš džiaugiuosi šiuo klausimu ir galimybę aptarti IPA programą kaip vieną svarbiausių priemonių gyvendinant Europos perspektyvą šio regiono šalims. Detaliai nepasakosiu, tačiau norėčiau tarti keletą principinių pastabų. Neturėtume čia kalbėti apie išlaidas, turėtume kalbėti apie investicijas ateityje, kai kalbėsime apie šią sritį. Turime suvokti, kad tai yra strateginės investicijos. Anksčiau kalbėjęs kolega iš Graikijos jau pabrėžė šį aspektą. Jeigu norime stiprinti tarpusavio supratimą ir pasitikėjimą, turime siekti gerų rezultatų ir skaidrumo. Abu jie yra reikalingi <clears throat> įgyvendinant Europos, dėgiant Europos perspektyvą regiono šalyse. Na, o dėl detalių norėčiau <clears throat> pasidžiaugti vienu iš pristatymų, kuriame buvo pabrėžta, kad reikia suprastinti administracinės procedūras. Tai galima tik pritarti šiam teiginiui. Tai taikytina ir ES valstybėms narėms. Jeigu mums pavyks supaprastinti administracinės procedūras, nepakenksime norų didinti skaidrumą. Na ir pagaliau Nenoriu būti pernelyg pedagogiškas, bet turiu pasakyti, kad Vakarų Balkanų šalis, kandidatės derasi, ne tik derasi su Briuseliu, jos turi taip pat įtikinti ir atskiras Europos valstybės narės kurios gali turėti įvairių požiūrių kai kuriais klausimais. Mano patirtis rodo, kad visi pritarė tokiems projektams, kurie pabrėžė bendradarbiavimo norus šalyse, tarp šalių, tarp šalių kandidačių ir ES valstybių narių. Tokio bendradarbiavimo rezultatai visada yra sveikintini ir pabrėžtini, nes regionas E, žinomas kaip polarizacijos ir skirtumų žydinys. Aš nuoširdžiai trokštų, kad visi galėtume prisidėti prie to, kad ES lėšos būtų naudojamas tam, kad prisidėtume prie Europinės perspektyvos stiprinimo tose šalise. Ačiū toliau panas Memedį. Thank you very much, Madam Chair. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Akerman už puikų e, pristatymą. Taip pat noriu padėkoti ponui Peterle už jo padrasnančius žodžius apie Vakarų Balkanus. Mano komentaras bus skirtas tam E, to Europos finansavimo matomumui rezultatams. Du gal dalykus galiu pasakyti. Pirmiausia, aš manau, kalbėdamas apie savo šalį, galiu pasakyti, jog sustarimą, kurį Makedonijos Respublika pasirašė su Bulgarija dėl draugiškų kaiminių santykių priskirti tarp valstybiniam bendradarbiavimui, turbūt. Manau, kad tai reiškia ir daug ir matomumų. Jeigu tai galime priskirti tam istoriniam sustarimui su Graikija, jeigu tai yra vėl tarp valstybinio bendradarbiavimo nuopelnas, tai tai yra puikiai nudirbtas darbas. Buvo minėta, kad 83 milijonų nepakanka, bet jeigu tarpvalstybinis bendradarbiavimas, tarpvalstybiniam bendradarbiavimui galima skirti bent jau, iš tarpvalstybinio bendradarbiavimo galima gauti bent 1 procentą naują naudą, tai yra pasiekimas puikus, kad susitarta su kaiminėmis šalimis. Kita vertus, norėčiau e, pasakyti šitą daugiau, kas kelia daugiau nerimo negu tai, ką sakiau ką tik. Tam, kad ES lėšos būtų matomas vakarų Balkanuose, kad būtų matomi rezultatai, ką tai bereikštų. Manau, kad jūs ir mes kartu turime dirbti labai daug ir labai greitai. Kodėl? Todėl, kad kitos šalis Ar čia kalbėtume apie rytų šalis ar bet kokias kitas šalis iš vidurio rytų, jos veikia greičiau negu jūs, jos veikia greičiau negu mes. Ir manau, kad e, nuo Jugoslavijos subirėjimo joms pavyko daug sėkmingiau viską daryti negu mums nevyriausybinės organizacijos, kurios remiamas daugiau kaip 25 metus mano šalyje, kurios yra finansuojamas vidurio rytų ar rytų, kalbėtume apie Rusiją ar kitas šalis, tai tiesai galiu pasakyti, kad jos veikia sėkmingiau vakarų Balkanuose negu ES šalis skirdama savo finansavimą. Taigi, ar bekalbėtume apie finansavimą visų tų e, finansavimo ar e, ką nors kitą, turime dirbti labai daug ir labai greitai, kad nugalėtume problemas ir nugalėtume, nugalėtume tą menką ES lėšų panaudojimą matomumą. Tikiuosi, kad aiškiai išsisakiau, bet tikrai labai svarbu, kad, kaip sakė kolega iš Graikijos, turime, turime dirbti tikrai greitai ir aš visiškai sutinku, kad mes esame nekantrus ir norime, kaip galima greičiau įstoti į Europos Sąjungą, nepaisant to, kad, kad yra reikalavimų, kad įgyventintume tam tikrus kriterijus. Jūs turite mus smarkiau raginti, nes mes tikrai laukiame nekantriai. Labai ačiū. Ačiū. E, Hvala lijepa, gospođo predsjednica. Dėkoju. 8 valandą bus futbolo rungtynės, tai ne politika, bet labai svarbu. Tai sportinis renginys kai kalbam apie IPA, tai yra labai svarbus instrumentas. Kodėl? Todėl, kad e, piliečiams galima suteikti informacijos apie tai, kaip naudinga yra priklausyti ES. Bet to manau, kad bendradarbiavimo regionuose programos turi susitelkti ties bendradarbiavimu tarp šalių kandidačių ir šalių narių. Kas tai yra? Tai yra nedideli projektai, susijęs su infrastruktūromis, e, kurios apjungia didesnius projektus. Šitie projektai juo lab, mato, labiau matomi vietinių lygmenių. Kai Kroatija buvo kandidatė, ji matė labai gražių bendradarbiavimo pavyzdžių su Slovenija. Ir taip pat įgyvendino visą eilę projektų su pasienio regionais. Visą tai mums leido geriau susipažinti su ES veikimu ir išmokti geriau e, kovoti su korupcija bei įgyvendinti didesnį skaidrumą. Procedūros mes žinome, jos sudėtingos, tačiau būtent jos mums leido pasiekti, kad vietinės valdžios institucijos pagerintų savo darbą ir sumažintų korupcijos lygmenį būtent nacionaliniu lygmeniu. Jeigu kalbame apie tuos transregioninius regionus Balkanuose, labai svarbu neišleisti iš akių tokio aspekto kaip e, gera kaiminystė. Reikia tiesiog e, pasižiūrėti į tuos konkrečius projektus, kurie turi būti vykdomi iš apačios į viršų, nuo piliečių link viršūnių. Ir tai mums leis pagerinti piliečių gyvenimo kokybę tiek miestuose, tiek kaimuose. Taip pat piliečiai bendradarbiaus su savo miestais, su savo vyriausybėmis ir tuo pačiu pagerės geros kaimynystės santykiai. Toliau techninės paramos programos. Vakarų Balkanų valstybės turi gerų sugebėjimų šioje srityje, ypač Kroatija. Mes puikiai vieni kitus suprantame, mums nereikia mokytis užsienio kalbų, kad galėtumėm įgyvendinti e, susigiminiavimo programas. Mes visi gyvename kaiminystėje, susidurėme su tokiomis pačiomis problemomis ir turbūt sprendimo būdai joms yra vienodi. Žinoma, Kroatija viena visų programų įgyvendinti negali. Mes turime patirties programų valdymo srityje. Ir aš manau, kad e, nei ES, nei šalims kandidatėms e, nereikia pamiršti, jog techninės programos yra geriausia priemonė. Pirmininkė, dėkoju. Mums taip pat labai įdomu buvo išgirsti, kokia jūsų patirti šioje srityje. Žinoma, visada galima e, vertinant reiškinį išskirti teigiamas ir neigiamas e, jo pusės. O dabar suteiksiu žodį, pon, žodį ponė Angenovai iš Bulgarijos. This side. It's good now? Thank you, Madam Chair. Uh, All, ačiū, ponia pirmininkė, ačiū Jums, kad surengėte šį renginį. Manau, kad jis yra svarbus. Ir prieš pradėdama norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė, žinoma, sėkminga region, Vakarų Balkano regiono integracija į Europos Sąjungą bus įmanoma tik tada, jeigu turėsime geresnį junglumą. Investicijos vakarų Balkanuose yra investicijos į Europą. Ir norėčiau turiu kalbėti bulgariškai. If, uh, if possible, jeigu tai įmanoma. Bulgaria, uh, Bulgaria високо цени своето участие в програмите за териториално. Bulgarija labai aktyviai bendradarbiauja pasienio programuose, bendradarbiavimo programuose. Jose turėjome galimybę sukurti part, e, ilgalaikę stabilę partnerystę su Balkanų valstybėse. Pagal šias programas Bulgarija ypatingai sutelkė savo pastangas įveikti bendrus šalims tenkančius iššūlius, iššūkius ir, ir padėti pasirengti valstybėms stoti į ES. Teritorinis bendradarbiavimas yra vienas iš pagrindinių elementų kiekvienai valstybei, kuri rengėsi stoti į ES. Mes turime susitelkti ties tarpusavio sujungimu regione tai yra labai svarbus faktorius, kuris privalo būti įgyvendintas e, vakarų Balkanuose, nes reikalingas laisvas žmonių judėjimas ir taip pat reikia pagerinti aplinkosaugos sąlygas. Mes labai sėkmingai bendradarbiaujame su regiono valstybėmis, taip, valstybėmis, taip pat ir e, ieškome geros sinergijos pavyzdžių. Pavyzdžiui, Dunojaus regione labai sėkmingi mūsų projektai, ten mes vystome makrostrategiją, e, kuri apima 14 valstybių. Trys iš tų valstybių yra Vakarų Balkanų valstybės. Mes matome iš ankstesnės stojančiųjų valstybių patirties, kad labai svarbu remtis gerais pavyzdžiais. Taip pat reikia numatyti reikiamus fondus IPAI, e, ka, e, ir numatyti septynmetę finansinę programą iš karto po stojimo. Reikia užtikrinti, kad visose valstybėse kandidatėse ir valstybėse narėse ES ja, viskas būtų gerai iškomunikuota. Svarbiausia užduotis čia tenka vakarų Balkanų valstybių vyriausybėms. Jos turi išdėstyti savo strateginius stojimo tikslus. Galiausiai noriu pabrėžti, kad siekiant geresnio teritorinio integravimosi ir geresnės Europos perspektyvos vakarų Balkanų valstybėms turi, e, reikia ir toliau aktyviai bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu pagal ES strategiją kuri yra nukreipta į skirtumų tarp regionų mažinimą. Pirmininkė, dėkoju. Mes išgirdome vienos iš jauniausių ES valstybių narių atstovės balsą, o dabar Serbijos atstovė. Nacionalinio Serbijos asamblėjos pirmininko pavaduotoja kaip ir kiekvienas parlamentaras, norėsiu, norėčiau pasidalyti su jumis mintimis apie tai, kaip kartu galime paieškoti geriausių atsakymų į akivaizdų klausimą, kuris čia užduodamas. Kokia yra pinigų vertė, kai juos mūsų regionai skiria Europos mokesčių mokėtojai? Ar jie verti to? Aš nežinau. Mano tas pasakymas nežinau yra dėl to, kad kai pažvelgiai į finansinę kontrolę, jau e, egzistuojančią Serbijoje, tai yra institucijos, kurios kovoja su neteisingu panaudojimu Europos lėšomis, yra žmonių, kurie sugeba tos pinigus panaudoti. Akivaizdžiai yra strateginis požiūris geresnis Serbijoje ir jis skirtas regioniniam bendradarbiavimui labai sudėtingų istoriškai problemų sprendimui. Bet nepaisant to, klausimas yra, kodėl yra tiek nedaug bendradarbiavimo, kai yra e, Europos fondų skiriamas lėšos, kodėl tie pinigai nesukuria didesnį bendradarbiavimą. Aš gyvenu regione ir aš jį myliu. Aš manau, kad E, dėl to, vietoj to, kad e, lengva pasakyti, kad nežinau, kodėl taip vyksta, aš nuoširdžiai galiu pasakyti, kad mes abejojame imtis, imti savo rankas e, savo ateities valdymą, tapti atsakingas už savo regioną. Mes bandome spręsti savo problemas vienas kito sąskaitą ir tikimės, kad ES kaip nors primes mums kažkokį sprendimą, nes mes E, ketina, nu, šiaip jau meluojame jums sakydami, kad jūs esate išprotingesni ir gražesni už mus. Yra daug bendrų problemų regione, kurios atsispindi jūsų užduotame klausime, kodėl yra tiek mažai bendradarbiavimo, kai yra tiek daug pinigų skirtų E, kuriuos e, Europos mokesčių mokėtojai nori duoti mums, kad mes bendradarbiautume, kad mums būtų teikiama techninė pagalba, kad padėtų žmonėms investuoti į infrastruktūrą, mokyklas, švietimą, sveikatos priežiūrą. Antroji to atsakymo dalis yra susijusi su to, kad mes kartu nesugebame atsakyti, ar, tai geri, ar kas nors gerėja, ar yra noro tarp regioniniam bendradarbiavimą, <laughs> ar yra finansinės kontrolės ir priežiūros institucijų, tiek europinių, tiek vietinių. Tai kodėl viskas nėra matoma, nėra populiaru? Kodėl apklausose pateikiamas atsakymas, kad būtent Serbijoje investuoja Rusija. Jie ne vieno euro neinvestuoja, bet žmonės, žmonėms atrodo, taip, tai netitinka to, kas yra skiriama iš Europos, išleidžiama gerai ir tikrai tvarkoma. Aš nekalbu apie sukčiavimą su tais pinigais, bet e, nors žinoja, kad taip ir pasitaiko. Ir galiausiai man kyla klausimas, kodėl mes nesame pakankamai drąsus, kad imtumės patys vadovauti tam, kas vyksta regione. Kodėl mums reikia moderatorių mūsų susitikimuose? Ar tai būtų išras veiksmų tarnyba, partneriai iš ES, kurie nori pasidaryti savo žiniomis su mumis, kurie nori mums iš tikrųjų padėti e, stopyti laiko ir išaukti, e, užaukti anksčiau negu, su Europos Sąjunga, negu be ES pagalbos. Aš niekada nenustosiu tikėti Europos idėjos verte ir grožiu. Ir norėčiau, kad daugiau Europos žmonių kartu su manimi tai atmintų ir priimtų Europos esminę idėją. Tai yra taikos projektas. Mes, Vakarų Balkanų regione, esame jūsų sėkmė. To nebūtų, nebūtų be Europos idėjos, kurią, apie kurią svadėjo, svajojo ES kuriejai 20 amžiaus viduryje. Ir tai labai gerai matoma regione. Ir aš žinau, kad ta mintis gyva ir ES valstybės narėse. Kodėl man tai siejasi su tuo, kaip e, išleisti geriau teikiamas lėšas, kad būtų matomas geriausias poveikis. Ir su tuo, kaip jūs ES ir mes dirbame tam, kad mes kažkada tapę nariais pasakytume. Tai, yra, tai, tai pasitiko todėl, kad jūs davėte savo mokesčių mokėtojų pinigus ir kaip gerai jie buvo panaudoti mūsų regione. Bet kalba ne apie pinigus. Taigi, tokiamis mintimis norėjau su jumis pasidalyti ir tikiuosi, kad regionas turi jau duoti gražos Europa padarė daug gero, dabar mes turime įrodyti iš tikrųjų, kad buvo verta investuoti į žmonės, verta buvo mumis tikėti ir verta kartu investuoti į bendrą ateitį, kada ji beteitų, jie ateis. Ačiū. Labai ačiū. Dar vienas asmuo yra kalbėtojų sąraše, bet po to dar Redžio generalinis direktoratas turi pristatymą. Vertėjai punktualiai baigs darbą 18.30. Ar kas nors e, gali pasakyti, kad nesupranta anglų kalbos? Kas nesupranta visiškai anglų kalbos? Ar visi suprantate? Taigi mes vėliau tęsime anglų kalbą. Na, o dabar Žodis ponui Vukič iš Jotkalnyjos. Your... Dar galite kalbėti į savo kalbą, bet po 18.30 jau nebegalėsite. Zahvaljujem se na datoj riječi. Ačiū už jūsų gerą žodį. To šalies, iš kurios atvykęs esu, neturiu pristatinėti. Tačiau draugai atvykę iš to paties regiono man pritars, kad Juotkalnė yra daugeliu požiūrių labai specifinė valstybė. Jugoslavijos laikais mes buvome labai specifiška regiono valstybė. Teritorinių požiūrių, požiūrių, teritorinių požiūrių mes esame mažiausi. tik 620 tūkstančių gyventojų pagal paskutinį surašymą E, žinoma, žmonės migruoja, todėl dabar šalyje turėtų gyventi mažiau negu 600 tūkstančių gyventojų. Žinoma, tai yra didžiulis trūkumas mums integruojantis į Europos Sąjungą. Praeitais metais tapome NATO nariais. esame daugiausia skyrių, darybinių skyrių išnagrinėję kandidatai, jau išnagrinėjom, kai kuriuos iš tų skyrių ir uždaro, uždarėme. Didelę pažangą padarėme dėrėdamiesi dėl 23 ir 24 darybinių skyrių. Žinoma, mes labai specifinių daug e, punktelių turime, kalbant apie apie e, regioninį bendradarbiavimą. Mūsų kaimynai nėra ES nariai išskyrus Kroatiją, kuri neseniai jie tapo. Bet e, mus skiria Adrijos jūra e, nuo Italijos, tai tikrai nėra privalumas. Tam, kad taptumėm ES nare, reikėtų kai kurias kaimininės valstybės aplenkti. Tai ką mes dabar darysime Juotkalnyjoje? Pirmiausia, pastebime, kad e, ėjimas į ES sulėtėjo Pirmoje eilėje turiu galvoje fondus, mes iš dalies jau tą finansavimą panaudojome. Nežinau, sėkmė čia ar nesėkmė, e, pagyvensim, pamatysim. Ir žinoma, pamatysime tada, kai tapsime ES nariais. Šiaip ar taip, visoms vakarų valstybėms taikyti vienodus kriterijus nėra teisinga ir nėra gerai. Kodėl? Todėl, kad negalima palyginti Juotkalnyjos ir Serbijos, pavyzdžiui, kuri dešimt kartų didesnė už Juotkalnyje, arba su Arimu, arba su Bosnija ir Hercegovina negalima lyginti Juotkalnyjos, nes Bosnija ir Hercegovina didesnė tris kartus negu Juotkalnyje. Kai kurios ES institucijos sako, kad e, Juotkalnyje yra vienintelė e, regiono valstybė, kuri e, atitinka visus energetikos kriterijus stojimui į ES tai mes dar turime padirbėti ties 23 ir 24 dėrybiniais straipsniais. Kai kurios priemonės čia dar turi būti įgyvendintos, bet žinoma, Negalime dar pasakyti, kad štai jūs jums užduotą darbą jau baigėte. Kad ir tokiuose sityse kaip korupcija ar organizuotas nusikalstamumas, jeigu pasižiūrėtumėm į šių darybinių skyrių sudedamasias dalis, dalis, tai pastebėtumėm, jog tai yra be galo sunkus momentas mums visiems. Finansavimas yra labai svarbus, be jo problemų niekaip neišspręsime, ypatingai kalbant apie užsienio priekybą. Visos Vakarų Balkanų valstybės susiduria su užsienio deficitu, mūsų įsiskolinimo lygis viršyje Maastrichto nustatytus kriterijus Tai yra virš 60 procentų įsiskolinimas. Monetarinės politikos mes neturime. Naudojame eurą kaip nacionalinę valiutą. Mes labai priklausomi nuo Europos Sąjungos. Pačios nuo, nuo pačių didžiausių valstybių. Taigi mano siunčiama žinia būtų tokia. Jeigu įmanoma, reikia, kad šiame posėdėje pagalvotume apie tai, kaip tarpusavyje vieną nuo kitos atskirti, nepainioti vakarų Balkanų valstybių. Dėkoju. Iš tiesų būtų naudinga, jeigu aktyviau tarpusavyje bendradarbiautumėte, jeigu daugiau būtų ben, noro bendradarbiauti, tai mums būtų lengviau. Tokiu būdu susidarytumėm įspūdį, kad e, šis stojimas. Ši plėtra gali būti puikių sėkmės pavyzdžių. O sėkmė negali ateiti vien tik tais Europos Sąjungai sengiantis. Jūs taip pat turite dėti pastangų. Pone Panova, prašom. Okay, good afternoon, uh, Mrs. Labadiena, pana Kreslė, gerbiami Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, į panaudos gavėjai. Šiandien manęs buvo paprašyta pakalbėti apie matomumą ir veiksmingumą susijusius su IPA priemonė, kuri taikoma valstybėms prieš stojimą į Europos Sąjungą. Jau nemažai padiskutavome apie šią priemonę ir kalbėjome apie tai, kad yra iš esmės dvi programos. Viena iš jų yra IPA-IPA tai yra tarp pačių šalių ir yra kitokio pobūdžio programos tarp IPA naudos gavėjų ir valstybių narių. Tos programos yra regioninės politikos generalinio direktorato kompetencijos rytis. Turėčiau kalbėti apie matomumą, veiksmingumą, taip pat buvo iškeltas klausimas apie bendratarbiavimą su Turkija. Pradėsiu nuo Tarp valstybinio bendratarpiavimo su valstybėmis narėmis pirmiausia. Priminsiu, kokie yra bendrėjai šios programos tikslai. Iš tiesų, visos tos programos padeda užtikrinti tolesnę ES plėtrą, politikos įgyvendinimą ir teritorinio bendratarpiavimo tikslų įgyvendinimą pagal ES sanglaudos politiką. Taigi tai e, es vidaus e, politikos derinys e, su plėtros arba stojimo politika. Šioje skaidrėje matote teritorijas, kurios patenka į 10 tarp valstybinio bendratarpiavimo programas regione. Uh, teritorijos yra trys nedideli pasienio regionai. Ir taip e, pavyksta centralizuoti veiklą ir sutelkti dėmesį į pasienio regionų poreikius ir juos tenkinti kaupiant ES finansavimo lėšas. Kitoje skaidrėje matote programų sąrašą su uh, joms skirtais e, vokais. E, puiku, kad e, tie vokai yra ir iš Sanklaudos fondo užtikrinami, ir iš IPA fondo. Kaip matote, biudžetas yra parūpinos iš abiejų fondų IPA valstybėms. Kalbant apie veiksmingumą, sakyčiau, kad yra keli ypatumai būdingi šioms programoms ir taip e, ir užtikrinamas tų programų veiksmingumas. Esame tikri, kad e, vienas iš e, labai svarbių ypatumų yra valdymas ir bendratarbiavimo kriterijai. Kad būtų vykdomas tarp valstybinis projektas, visuomet reikia bent dviejų partnerių iš abiejų sienos pusių e, vienas iš valstybės narės, kitas ne iš valstybės narės, kad būtų galima investuoti, vykdyti projektą kartu. Tokioje partnerystėje turi būti vienas projekto partneris, kuris paskiriamas vadovaujančiųjų partnerių ir atsako už visą projektą. Ir tai gali būti partneris iš ES valstybės narės arba ne. Na, tarkime, tai leidžia vietos ir e, regioniniams uh, suinteresuotiesiems subjektams, savivaldybėms, kitoms institucijoms e, dirbti kartu su ES valstybių narių savivaldybėmis, e, vietos veikėjais valstybėse narėse vienodomis sąlygomis ir iš tikrųjų dalyvauti konkursuose, taikyti tuos pačius standartus, tas pačias taisyklės ir iš tikrųjų bendradarbiauti. Dar vienas su veiksmingumu susijęs ypatumas yra vadinamoji veiklos rezultatų sistema. Ji yra įtraukta į sanglaudos politikos bendrųjų nuostatų reglamentą, kuris taikomas kaip pagrindas, pagrindinis teisės aktas šioms programoms. E, šią priemonę faktiškai užtikrinama, kad programų pradžioje būtų e, nustatyti produktų ir rezultatų rodikliai toms programoms. Yra labai aiškus tikslai, e, kuriuos e, reikia pasiekti tomis programomis, baigus jas įgyvendinti. Tai ir finansiniai, ir fiziniai tikslai, ir tie laimėjimai, ta pažanga nuolat tikrinama. Vieną kartą Mm, programos viduryje 2019 metais, taigi kitais metais mūsų tai laukia. Turėsime įvertinti, e, kaip e, sekasi gyvendinti tarpinės e, tų programų reikšmės pagal atitinkamus rodiklius. Na ir šių programų pabaigoje 2023 metais vėl įvertinsime, kokią pažangą pavyko padaryti pagal šias programas ir kas buvo pasiekta pagal tas siektinas reikšmės, kurios buvo užsibrėžtos. Taip pat yra numatomos tam tikros galimos sankcijos, e, kurios gali būti taikomos pagal šias programas. Žinoma, niekas nenori e, kad e, programos netektų lėšų, netektų finansavimo, nesvarbu, kokios tai būtų sankcijos, mokėjimų sustabdymas ar kokios nors kitos, niekas jų taikyti nenori, bet jos, žinoma, galimos. Taip pat norėčiau pateikti Jums citatą iš IPA 2 tarpinio vertinimo ataskaitos. Ten kalbama apie šių programų pridėtinę vertę ES ir vėlgi tai kartojama čia ir manau, kad niekas nesiginčytų šioje salėje, kad tarp valstybinio bendratarbiavimo programos um, turi unikalią pridėtinę vertę Europos Sąjungai, e, nes daugiau niekas tokių projektų ir programų nefinansuoja. E, toliau pereisiu prie matomumo klausimų. Priminsiu, kad programos valdomos pagal pasidalyjamojo valdymo principą. Tai reiškia, kad įsipareigojimus priima ir valstybės narės, ir vadovaujančios institucijos, ir komisija. Ką turi daryti programos institucijos? Vėlgi tai nustatyta reglamente turi būti parengtas strate, strateginis planas, turi būti sukurta e, interneto svetainė, turi būti e, ten patalpintas tam tikras turinys apie jų veiklą. Štai e, vienos iš programų pavyzdys, man atrodo, tai Graikija ir buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija. Interneto svetainėje paprastai randate visus reikiamus elementus. Dar vienas matomumo e, renginio pavyzdys yra Europos bendradarbiavimo diena vadinamoji. E, ši iniciatyva buvo sukurta pagal Interact programą, tai programa, kuri padeda visoms šioms programoms e, tinkamai veikti. Tai diena rugsėjo 21 diena visoje Europoje, taip pat ir plėtros valstybėse yra rengiami įvairūs renginiai, projektai rodo, ką pavyko pasiekti, e, organizuojami įvairūs renginiai, kad ir ES, ir ne ES piliečiai žinotų, kas vyksta pagal šias programas, kokiais laimėjimais galima pasidžiaugti. Norėčiau nuoširdžiai pasiūlyti jums dalyvauti šiuose renginiuose, nes jie visada būna gana džiaugsmingi ir malonus. Na ir e, galime dabar e, pasižiūrėti e, filmą, kuris buvo pagamintas būtent e, šios dienos proga internete. Jis yra vienos minutės. Dabar e, perinu prie komisijos, ką mes darome tam, kad padidintume šių programų matomumą. Galbūt girdėjote apie Europos regionų ir miestų savaitę tai didžiausias tokios politikos renginys pasaulyje. E, dalyvauja labai daug dalyvių iš įvairių e, pasaulio šalių. E, kasmet vyksta praktinis seminaras dėl IPA tarp valstybinio bendratarpiavimo programų, kalbame apie laimėjimus, kalbame apie busimas nuostatas. Ir esame paskelbę pasiūlymus dėl naujos anglaudos politikos. Uh, Vertai turi pranešti, kad dėl vykstančių protesto veiksmų vertimas nutraukiamas, kaip numatyta programoje, lygiai 18.30. Ačiū uždėmesi. Uh, um, another uh, important element for not only visibility but also performance or effectiveness is the so-called open data portal. Uh, we have developed uh, a, a